Good morning, colleagues. Um, we begin this. Labas rytas, kolegos. Šio ryto darbą pradėsime diskusijomis po e, lapkričio 13 Paryžiuje įvykdytų išpolių, e, dalyvaujant tarybos, taryba pirmininkaujančiai valstybės atstovams. Po Paryžiaus išpolių e, mes Taip pat įvyko lapčio 29-ąją nepaprastas e, vidaus ir teisingumo reikalų ministrų e, tarybos posėdis. Šiandien turime galimybę, turėsime galimybę pasikeisti nuomonėmis su ES kovos su terorizmu koordinatoriumi Žilde Kerčiov. Norėčiau suteikti žodį Luksemburgo atstovui, pristatyti ministrų tarybos išvadas, o paskui ponas Kerhov pristatys E, veiksmus, kurių numatyta imtis po išpolių. Taip pat pristatys įvykio analizę ir taip pat išklausysime komisijos atstovų pasisakymų. Taip pat rengėmės keisti nuomonėmis dėl kovos su terorizmu su Interpolo ir Europolo atstovais ateityje. Dabar žodis pon, ponui Uberek, prašau. Merci beaucoup, monsieur. Labai ačiū. Dėkoju, kad suteikėte progą pirmininkaujančiai valstybė pristatyti, kokius darbus pas, e, nuveikėme e, TVR taryboje, nuo, dvide, e, kuri vyko 20 e, lapkričio. Prieš papasakojant viską detaliai, kokie darbai vyko, norėčiau pabrėžti, kad e, šios tarybos rengimas savaitę po atakų, e, po išpolių Paryžiuje e, turėjo simbolinę reikšmę. Taigi ši taryba pademonstravo, kokia solidari yra sąjunga su Prancūzija ir parodė, kokia solidari yra e, sąjunga šių išpolių akivaizdoje. Taip pat šiame kontekste norėčiau pabrėžti, kad taryba ne tik su, subūrė vidaus reikalų ministrus, bet taip pat ir teisingumo reikalų ministrus. Ir tai yra labai svarbus ženklas, kad pademonstruoti, kad e, vidaus reikalai ir teisingumas yra tokios dvi sritys, kurios tarpusavėje bendradarbiauja kovoje prieš terorizmą. Taryba priėmė du dokumentų išvedų rinkinius. Pirmiausia, kova su terorizmu. Tai tos išvados yra paremtos įvairiomis priemonėmis, kai kurios iš tų priemonių yra žinomos. Tačiau pirmiausia yra akcentuojama, kad yra būtina imtis įvairių tai, ES numatytų veiksmų. Pirmiausia, ministrai pabrėžė, kad e, labai svarbu, kaip galima greičiau priimti direktyvą dėl e, Europos PNR sistemos. Pietų metu ministrai turėjo progos susitikti su jūsų prezidentu, su jūsų pirmininku ir pakalbėti šią temą. Kitas aspektas, kuris buvo keliamas, yra e, šaunamieji ginklai. E, šaunamųjų ginklų kontrolė. Ministrai pasidžiaugia, kad e, buvo vykdomasis reglamentas patvirtintas dėl bendrų standartų, e, dėl bendrų neutralizavimo standartų ir taip pat pasidžiaugia, kad komisija pateikė pasiūlymą peržiūrėti šaunamųjų ginklų direktyvą. Aš tikiuosi, kad komisija taip pat tars porą žodžių šią temą po to, kai pasisakysime mes. E, taip pat e, dėl išorės sienų kontrolės stiprinimo. Čia ministrai įsipareigojo iki 2016 kovo modernizuoti išorės sienų kontrolės sistemą, ypatingai kalbant apie prisijungimą prie e, duomenų bazės, bazių, ypač prie Interpolo. Migracijos krizės akivaizdoje buvo taip pat priimtas įsipareigojimas kontroliuoti, sistemingai kontroliuoti srautus patenkančius į Europos Sąjungą, ypatingai e, e, naudojantis tiek Europos Sąjungos, tiek Interpolo duomenų bazėmis. Taip pat e, Kalbant apie e, vidaus sienų kontrolę, ministrai pakartojo, jog jiems, jog jie mano, jog ten, kur reikia, turi būti naudojami Frontexo būriai. Namie rapid. E, taip pat Šengeno sienos turėtų turėtų būti kontroliuojamos, e, tikrinant ir ES piliečius. Ministrai taip pat e, nusprendė, jog į SIS 2 turėtų uh, sistemingai būti įvedami duomenys apie įtariamuosius teroristus, kadangi šie žmonės turėtų būti kaip galima greičiau nustatomi iš karto, kai tik patenka Europos Sąjunga. Taip pat ministrai priemė įsipareigojimą labai greitai ir pilnai e, įdėkti prum e, akį Weinbalter, Interpolo direktorius, turėjo progos jums apie tai papasakoti praeitą savaitę. Kalbant apie informa pasikeitimą informaciją, norėčiau pabrėžti, jog e, salėje visi vieningai mane, jog mūsų turimi instrumentai turi būti vieningai ir pilnai panaudojami. Jau šią savaitę turėjo būti prie šios temos sugrįžta ir šią savaitę ministrai detaliai diskutuos apie tai, kaip yra įgyvendinami įvairūs, saky, duomenų, keitimas duomenimis rytyje. Tuomet taryba E, nagrinėjo terorizmo finansavimo klausimą, e, e, pabrėžė, kaip svarbu yra finansinė žvalgyba, paragino komisiją sustiprinti ir harmonizuoti finansinės informacijos rinkimo vienetų darbą Ministras taip pat norėtų pasižiūrėti, e, ministrai taip pat norėtų greičiau e, peržiūrėti visus įstatymus susijusius su e, kova prieš terorizmą ir su harmonizavimu, su te, kovos prieš terorizmą harmonizavimu visoje Europos Sąjungoje. Taip pat taryba pagreitino savo darbus kalbant apie e, ikris, e, tai yra darbą su teistumo, teistumo pažymomis, e, ypatingai kalbant apie užsienio piliečius. Dar ministrai pateikė antrą išvadų rinkinį ta išva, tas iš, tos išvados ir yra susijusios su radikalizacija. Darbas buvo atliktas labai didžiulis, komisija kartu su pirmininkaujančia valstybė suorganizavo e, spalio mėnesį susitikimą e, ir to susitikimo vaisiai, kai tik ir buvo padarytos išvaidos TVR tarybos metu. Buvo e, remtasi ponios staty pranešimu šioje svarbioje srityje E, buvo nuspręsta e, veikti bendrai ES lygmenyje, nors tai ir yra tokias rytis, kada veikimo prerogatyva turi valstybės narės, kadangi jos valdo kalėjimus ir kitas struktūras. Tai yra jų atsakomybėje esantis dalykai. Vis tik tais, tai turėtų leisti dirbti bendrai, dirbti visai Europos Sąjungai, e, kalbant apie finansavimą, sujungimą į tinklus praktik, praktikoje dirbančių žmonių ir panašiai. Visa tai yra su prevencija susiję dalykai, o prevencija kovoje prieš terorizmą yra labai svarbi. Štai, ponė pirmininkė, keletas e, bendrais bruožais pristačiau, ką veikia TVR taryba po išpolių, teroristinių išpolių Paryžiuje praeitą savaitę. Ačiū. Ir iš karto žodis ponui Dekerhoff pristatyti komitete kovos terorizmų priemonės, kuri imtasi po išpolių Paryžiuje. Ačiū, labas rytas. Pasistengsiu kalbėti trumpai, nes pirmininkaujančios valstybės atstovas e, detaliai pristatė priemonės, kurių ėmėmės po Paryžiaus išpolių. Norėčiau aptarti kai kuriuos konkrečius aspektus. Visų pirma, neseniai įvykiai ne tik Paryžėje, bet ir Ankaroje, kur, žuvo, kur nužudyta be daugiau nei šimtas žmonių, Sinaus pusęsaliuje beveik 200, e, Beirute 50, taip pat Tunise praėjusią savaitę e, iliustruoja tą faktą, kad Daesh tikriausiai pakeitė savo strategiją. E, iki šiol e, E, Daesh daugiau dėmesio skiria e, kalifato kūrimui ir net, net, nedidė tiek daug išpolių prieš koalicijos narius. Daesh bando e, skelbti savo pergalę ir tokiu būdu pritraukti daugiau kovotojų ir užsitikrinti daugiau e, pinigų. Kaip suprantame, vien vyk, koal, koalicijos vykdomų apšaudimų nepakanka. E, ypač Rakoje. Todėl Europai dabar iškylo trejopas sudėtingas uždavinys. Visų pirma, parlamentas, taryba ir komisija turi drauge pademonstruoti piliečiams, jog mes gebame užtikrinti žmonių saugumą. Antra, turime padaryti viską, kad išsaugotume vieną didžiausių es integracijos pasiekimų laisvą asmenų judėjimą šiandien erdvę. Ir trečia, padaryti viską, kad išvengtume e, migracijos susijimo su terorizmu. Tai labai nuodingas ryšys. Tai pareikalaus mūsų visų pasirežimo pra, pragmatiško požiūrio ir konkrečių veiksmų. Būtent to dabartinė pirmininkaujanti valstybė, komisija ir taryba ir siekia pastaraisiais mėnesiais. Kaip prisimenate, mūsų darbo pagrindas e, vasario 12 po Šarly Abdo išpolių Paryžiuje e, primtos vadovų tarybos išvados Ir tose išvadose mes visi raginami dirbti, daugiau dirbti trim pagrindiniam kryptim. Visų pirma, imtis represinių priemonių, klasikinių priemonių, kurias pristatė išsamei pristatė mano kolega. Norėčiau aptarti kai kuriuos jų aspektus, taip pat e, e, pre, nepamiršti prevencinio darbo ir darbo išorės srityje e, užmėgsti glaudesnius ryšius su Vakarų Balkanų šalimis ir Turkija. E, Visų pirma, e, e, noriu apie visas tas priemonės trumpai, represinės priemonės. E, aš nuolatos teikiu ataskaitą savo, apie savo darbą komitetui ir taryboje daugelis išreiškė nuomonę, kad po vasario 12, 12 priimtus sprendimus reikėjo gyvendinti daug aktyviau ir sparčiau. Svarbiausi yra štai kokie dalykai. Valstybės narės privalo užpildyti duomenų bazę, kuri egzistuoja ir jos turėtų ją visapusiškai išnaudoti. Kitas klausimas, ar mes pakankamai veiksmingai dirbame prie išorės sienų. Jei panagrinėsime įvykius Paryžiuje, tai suvoksime, kad į tą klausimą tikrai reikia gilintis. Taigi taryboje praėjusį penktadienį ir ateinantį penktadienį bandysime išaiškinti, kaip valstybės narės užpildo duomenų bazės, ar, ar, ar išduodami nustatyto pavyzdžio pasai ar valstybės turi reikalingus įrenginius, kurie nuskaitytų pasų duomenys. Geriausia priemonė, kurią turime, yra Schengeno informacijos sistema. E, nėra lengva užtikrinti, kad visi, kurie privalo tai daryti, pildytų duomenis SIS duomenų bazėje ir Saugumo ir žvalgybos komitetas privalo teikti visą informaciją tai duomenų bazai. Einame tinkamu keliu ir kai kurios valstybės e, padarė labai daug, ėmėsi visų pastangų, kad užpildytų duomenų bazę, kaip to reikalaujama pagal 63 straipsnį nacionalinio saugumo nuostatos. Toliau Interpolas. Prie išorės sienų, kuomet vyksta saugumo patikros, reikia tikrinti, ar asmens pateiktas pasas yra įtrauktas į Interpolo pamestų ar pavoktų mm, dokumentų duomenų bazę. Tai yra pasaulinė duomenų bazė, kur yra informacija apie visus suklastotus arba pavoktus pasus. Ir trečias svarbus dalykas - įtikinti visus susijusius veikėjus naudotis Europolo, uh, Europolu. CTC yra duomenų bazė, kurią norime plėtoti ateityje, tam, kad parengtume reikalingas priemonės. Reikia labiau patikimo tinklo, kur galima būtų keisis informacija. Taip pat e, reikia nepamiršti ne tik keliautojų, bet ir e, kontrabandininkų ginklais ir uh, žmonėmis ir TFTP terorizmo finansavimo priemonių sekimo e, sistema, kuri išlieka veiksminga priemonė. Ir Europol vadovas pareiškė, kad Pary, po Paryžiaus atakų jie suteikė e, daug informacijos, daug galimų, e, galimai naudingų duomenų pasitelkę TFTP. Europolė taip pat veikia kibernetiniams nusikaltimams skirtas skyrius, skirius kovai su žmonių kontrabanda. Aš tikiuosi, kad valstybės narės e, e, aktyviau išnaudos tas priemonės. Dar porą dalykų. Tikriausiai nenudinga kartoti, nes tai buvo jau daug kartų sakyta ir tikriausiai net nereikia kartoti, kaip svarbu parengti ir patvirtinti veiksmingą keliaivių duomenų įrašų sistemą. Ir dar vienas dalykas vasario pareiškime buvo raginimas saugumo tarnyboms sustiprinti bendradarbiavimą. E, jos to ir siekia ne tik nuo vasario mėnesio, bet jau ilgą laiką ir šiais metais kovos su terorizmu grupė, kuri dirba e, ša... atskirai, sustiprino e, informacijos mainus bei bendrą analitinį darbą. Tai tiek kalbant apie išorės sienas, ponas Raul jau beveik viską pasakė. Ir noriu pasidžiaugti tuo, kad įvyko pokėčių čia ir kad įvyko teigiamų poslinkių, bandant suderinti du sudėtingus aspektus, kurie drauge nefunkcionavo. Iš dalies mes kenčiame dėl E, taip vadinamos institucinės šizofrenijos, nes 15 e, metų e, plėtojame sienų apsaugą, migracijos valdymą, remiantis pirmuoju ramščiu bendryjų darbo metodu, o kovos su terorizmu priemonės plėtojame remdamiesi kitų sutarties straipsnių, kitokių teisinių pagrindų. Ir kažką reikia daryti, kad tie du pasauliai e, drauge sklandžiai funkcionuotų. Mes privalome užtikrinti migracinių srautų valdymą ir tuo pat metu pasirūpinti saugumu. Frontex, kai renka duomenis apie viduržėmio jūros regioną, e, pabėgėlio prašančius asmenys, turi daug informacijos, turi sukaupę daug informacijos, kuri mums būtų naudinga kovojant su asmenų kontrabanda, organizuotų nusikalstamumu ir terorizmu kai ministrai prašo Frontex ir Europolo pradėti keistis duomenimis nuo sausio pirmos, tikimės, kad taip ir įvyks ir kad domenų apsaugos pareigūnas pateiks savo nuomonę šio klausimu. E, buvo susitarta skirti daugiau policijos pareigūnų per Europolą, e, taip vadinamiems pabėgėlių prieimimo centrams, hotspots, kad domen, duomenų mainai būtų reguliarūs. Ten, kur atsiranda daug, didesni migrantų srautai, reikia elektroninių priemonių, e, pas, pasų skaitimo įrenginių, taip pat Trebit sistemą naudoti. Ar viskas pasikeis? Žinoma, mes turime elgtis, veikti visiškai laikydamėsi teisinio pagrindo, negali Negalima maišyti prieglopšio prašytojų ir nusikalstamumo, tačiau turime būti pragmatiškesni. Dar vienas dalykas, apie kurį kalbėjo Raul, tai atsakas pasitelkiant baudžiamosios teisės priemonės. Ir mano kolega gal apie tai papasakos, siūloma teikti e, pasiūlymą dėl e, pakeitimų direktyvai dėl kovos su terorizmu. Ir čia aktualūs yra daugybė aspektų. Visų pirma, skaitmeniniai įrodymai. Na, neužtenka vien pasakyti, kad nusiusite visus į kalėjimą, bet jeigu neturite įrodymų, to nepavyks padaryti, nes, nes teismas neprims apkaltinamojo nuosprendžio. Įstatymų viršenybės kontekste būtina pateikti mm, mm, aiškius įrodymus, netmetamus įrodymus, dirbame su Asado režimu Sirijoje ir kartais duomenis, duomenis galima gauti tik e, pasiklausius pokalbio arba e, taip pat gavus kitą informaciją. Ir iš tikrųjų negalime laukti aštuonių mėnesių, kad, kad gautume įrodymus iš kur nors, pavyzdžiui, jungtinių valstijų. E, ir dabartinė pirmininkaujantį valstybę e, pradėjo darbą šioje srityje ir pirmininkavimą perimantis Niderlandai toliau tęs darbą. Tai, tai reiškia, kad reikia dirbti su interneto paslaugų teikėjomis įmonėmis, taip pat jungtinėmis valstijomis. Dar vienas aspektas, kuris buvo minėtas ir kuris mano nuomonė yra labai svarbus, tai yra rehabilitacija. Tikrai džiaugiuosi tuo, kad komisija ir komisijos narė Jūrova su teisingumo ministrais surengė konferenciją, nes mums reikia dėkti sparčios rehabilitacijos programas. Čia nesame daug pasiekę. Turime pasiūlyti alternatyvą kalėjimui ir baudžiamajam persekiojimui. Pasiūlyti tokią galimybę tiems, kurie na, dar nėra susikrūvinę rankų ir tikrai nori grįžti į normalų gyvenimą. Tai svarbu. Netgi tie žmonės, kurie pateks į kalėjimą, kalėjimuose, jeigu kalėjimuose nebus e, reabilitacijos ir radikalėjimo prevencijos programų, jie bus sparčiai radikalizuoti kalėjimuose. Taigi tai vienas dalykas. Tai kalbant apie negraž, negriežtojo poveikio priemonės, Turime kalbėti apie apie tai, kad kompetencijų centrui e, dirbti kovos su radikalėjimo prevencija srityje skirta 25 milijonai eurų. Tikrai reikia vykdyti darbą čia ir, ir, ir būtina teikti paramą valstybėms narėms. Ta pati galima pasakyti ir apie kitą komisijos ėmėmą iniciatyvą. Sirijos strateginė patariamoji komanda, ryšių, komunikavimo komanda, tai sėkmingai veikiantis padalinys, kuris suteikia pagalbą pusiai valstybių narių, joms parengiant e, strateginio pobūdžio žinę pranešimas skirta visuomeniai pristatant Daesh ir Al-Qaidos organizacijas. Ir tokia, tokias iniciatyvas yra, reikia remti. Toliau, e, interneto e, įmonių forumas, komisijos narys Avramopolus šį ketvirtadienį vakare rengė šios iniciatyvos pristatymą, dalyvaujant interneto paslaugų įmonėms. Tai svarbu, reikia sekti konkrečių rezultatų, e, kuomet norime uždaryti neteisėtai veikiančią įstatymus pažydžiančią interneto svetainę. Tačiau reikia nuveikti daug daugiau. Kaip prisimenate, vasaro mėnesio pareiškimuose buvo kalbama apie tai, kaip kovoti su ekstremizmu, e, įtraukiant tokias priemonės į, į, į bendras politikos, vis, jaunimo, kultūros, švietimo, darbo, užimtumo skūrimo. Komisija dirba šiose srityse ir nebejoju, kad greitai komisijos narys Navračič paskelbs apie priemonės šiuo klausimu. Aš pasisakau už didelių tokių pamatinių projektų dėgymą. Pavyzdžiui, prieš keletą mėnesių prezidentas Obama e, paskelbė apie Stevens e, virtualių mainų programą. Tai programa, kuri susijęs vieną milijoną amerikiečius ir vieną milijoną arabų studentų, kurie vienerius metus e, mokysis e, tos pačios, tų pačių disciplinų, su to pačiu mokytoju ir, ir dėstytoju ir tai padeda kovoti su stereotipais. E, jaunimas, paaugliai puikiai geba naudotis visomis interneto priemonėmis ir tai jiems patinka. Ir galiausiai noriu pabrėžti dar, kad vyriausiai įgaliotinė ne Mogerini ir aš toliau plėtojame kovos su terorizmu partneristę Vidužėme jūros regiono šalise, pavyzdžiui, dirbame dabar su Tunisu, uh, Tai naujas požiūris. Norime, kad komisija EIVT mobilizuotų pajėgas siekiant padėti toms šalims mobilizuoti jų pajėgumus, atremiant įvairius joms iškylančius iššūkius, taip pat ieškant subalansuoto atsako. Ta pati planuojame daryti su Jordanija, Turkija, Maroku, kitomis viduržėme valstybėmis pasitel skiriame kovos su terorizmu atašė į, į, į keletą tų valstybių. Aviacijos saugumas yra dar vienas sritis. Pasimokėme po metro jet e, lėktuvo numušimo ir atsiprašau, kad galbūt kalbėjau per ilgai. Ačiū, pane Dekirkov, o dabar ponas Olivier Laks iš komisijos. Ačiū, pane pirmininkė. Na, nekartosiu to, ką jau išsamei pristatė kolegos gal tik tai šiek tiek detalių pateiksiu apie tai, ką jau pasiūlyme ir ką pasiūlysime artimiausiu metu. Žil minėjo kompetencijų centrą, kuris veikia nuo praėjusio spalio ir jis centras plečiamas, skiriama daugiau pinigų, daugiau darbuotojų bus. Ir taip pat yra naujos darbo grupės. Viena yra švietimui skirta, kita yra skirta jaunimui, šeimoms ir bendruomenėms. Mes šiek siekime kovoti su ankstyvais radikalizavimo ženklais. Beje, teisės tai to, ką jis pasakė apie tai, kad kalėjimas nėra sprendimas. Taip pat bus rinktas ir informacinių technologijų forumas, ketvirtadienį tai bus padaryta. Ir jo dvasia yra, na, kad siekime kurti dialogą su čia pramonės šitimi. Ir sieksime sulaukti jų paramos, ir klausime jų, kaip geriausia yra sukurti tinkamą žinutę, kaip pasiekti auditoriją, kaip sunaudoti patikimamis e, komunikacijos priemonėmis. Žinoma, tai darys ne vietos pareigūnai, bet tai galėtų daryti bendruomenės, pačią bendruomenės, tarpusavį skleisti šią informaciją. Matome, kad yra daug stomėjimo ir norime su jais sutarti keletą kurčių veiksmų. Toliau. Strategijos komunikacijos patarėjų grupė. Jau einame link, ant, einame link antrojo etapo. Pirmas etapas tikrai daug žada. Na, čia beje kalba eina ne apie teisės saugą ir žvalgybą. Čia yra grinai komunikacijos specialistai. Viešų ryšių specialistai. Tai yra žmonės, kurie padeda vyriausybėms, politikams kurti savo įvaizdį. Na ir dar du kalbės svarbu dalykai. Pirmiausia, dėl ginklų. Gaila, tačiau pasakyti, kad ginklai, ypač kariniai automatiniai ginklai ir sprogmenis, ir toliau tikriausiai bus tai pagrindinis naudojamas dalykas. Kodėl? Todėl, kad gana nesunku ir pigu jos gauti. Be to, jos gana nesunku ir saugu naudoti. Kitaip nei kai kurios kitos galimas priemonės. Būtent todėl prieš savaitę patikime pasiūlymą kad komisijos pasipasiūlė reglamentą, kuris harmonizuotų deaktyvavimo standartus, nes dabar yra per lengva, bei valstybės narės netaiko tų pačių techninių standartų šiuo metu. Taigi dabar yra per lengva, pažiūrėjau, nueiti į kolekcionierių parduotuvę, nupirkti M16 arba Kalašnikovo deaktyvuotą, kokį nors puolamą į ginklą. Ir kartu būna per lengva jį atkurti jo veikimą, atkurti jo funkciją. Dėl to norime, kad visas valstybės narės taikytų tos pačius standartus. Kad tikrai būtų aišku, kad tuomet, kai karinis e, kulkosvaidis yra tikrai jau deaktyvuotas, jis jau nebegalės būti kapnuotas. Tai vienas dalykas. Antras dalykas yra direktyva, kuri šino peržiūri, tai kad buvo daryta anksčiau, nes dabartinė teisė, kura kalbėjo apie tai, kaip užtikrinti laisvą prekių judėjimą, taip pat ir ginklų judėjimą laisvą. Tačiau čia kalbėjo, kalbėjo apie sportą, medžioklį ir taip toliau. Taigi čia yra svarbus vidaus rinkos klausimas. Tačiau dabar čia taip pat įtraukime ir svarbų saugumo elementą. Matysite direktyvoje, kas bus siūloma, kai bus parengta. Tačiau siekiama griežtesnio reguliavimo, licenzijavimo, daugiau leidimų prieš perkant ginklus. Žinoma, kariniai kulkosvaidžiai bus iškai uždrausti, tačiau kai kurie, pavyzdžiui, medžiokliai ginklai yra tiek pat galingi ar net galingesni negu kalašnikovai, jeigu skaičiuojant jų paraką ir kalibrą. Pavyzdžiui, jeigu, tarkim, Afrikoje bizonus medžiojate, tai na, aš taip nedarau. Tačiau yra specialus ginklai, kurie yra labai galingi, didžiulio kalibro ir galima jas įsigyti čia. Ir beje, jos galima perinkti ir pusiau automatinį režimą. Taigi visą tai mums dabar labai rūpi. Jeigu viskas vyks pagal planą, tai rytoj komisija pristatys naują veiksmų planą tiek ginklų, tiek srūnų srityje. Ir tam bus teisikūrinių ir neteisikūrinių priemonių, kaip spręsti šias problemas, kaip užtikrinti geresnę atsekamumą, geresnę kontrolę ir taip pat spręsti juodos rinkos klausimas arba pilkasios zonas, kad ir pilkoji zona, na, tai senoviniai ginklai arba tarkim ginklų mugės. Yra kolekcionierių žmonių, kurie labai domisi ginklais ir tokiuose mugėse tuomet na, būna tokių pilkųjų dalykų, pilkų zonų, kurias reikėtų spręsti. Norime uždrausti priekybą ginklais bei ginklų dalimis internetu taip pat. Nes dabar galima užsakyti internetu tačiau reikės asmeniškai atsijimti siuntinį. Toliau sprogmenys. Nustatėme, tiksliau tyrimai nu, nustatė, rodo, kad sprogmenys, kurie buvo panaudoti Paryžyje, kuris panaudojo savižudžiant savo diržų, tai jie buvo pagaminti iš labai paprastai įgyjimų medžiagų. Tai reiškia, kad, tai reiškia, kad mūsų teisės aktai dėl, dėl tokių medžiagų, kuriuos, kuriuos tos teisės aktus pristatėme praėjusiu metu rugsėjai, vis dar netikamai taikomi, nes visas valstybės narės juos įgyvendina. Ir tą reglamentą reikia peržiūrėti, atnaujinti ir kitam tai padaryti kitais metais. Tačiau kitam dabar pankstinti peržiūrą, kad būtų galima sugriežtinti draudimus ir priežiūrą, tačiau taip pat įtraukti ir į naujas medžiagas į draudžiamų medžiagų sąrašą, nes pažiūrėjus medžiagas galima spirti sosininkis parduotuvėse, arba, tarkime, kosmetikos skyriuje, kuris medžiagas galima nusipirkti. Toliau. Ir to, jeigu viskas eis pagal planą, tai komisija priims naują teisės aktą, kuris ir atnaujins pagrindų sprendimą, kuris remiasi tarybos rezoliucija bei, bei, bei Europos tarybos sprendimais Taigi, atmosfė direktyva, kuri apims visus, visus aktualius teisės aktus, kuriais, e, kuriais siejasi su terorizmu. Taigi visą tai dabar bus aptariama viename teisės akte. Žinoma, remsimės esamais apibrėžimais. 2002 metais buvo priimtas apibrėžimas, paskui 2008 metais atnaujintas. Taip pat susijęsime ir su užsienio kovotojų problema, pavyzdžiui, kel, jų kelionėmis, mokymu, finansavimu bei visomis tokių kelionių e, palengvinimo priemonėmis. Įtrauksime asmenis, kurie padeda keliauti. Taigi, greit matysite tekstą, tekstą, nes komisija jau rytoj ketina tą tekstą pristatyti. Toliau. Su ministrais svarstame, ką dar būtų galima padaryti, kaip kovoti su finansavimu Žilis apie tai kalbėjo TFTP. Na, svarbus tai yra dalykas ir tai labai pastarnauja tyrimams tiek Prancūzija, tiek Belgijoje ir labai daug yra atsiekama naudingos informacijos. Tačiau to nepakanka. Ir kągi mes darome dabar? Mes sudarinėjame žemėlapį visokiausių finansinių priemonių, kurias naudojame, kur nenaudojame. Ir čia, pavyzdžiui, kalbu apie įvairius klausimus. Pavyzdžiui, ar reikia reformuoti ir sugriežtinti grinųjų pinigų reglamentus, klausimą kolegos iš Taksud. Toliau, kaip dėl virtualių pinigų, pavyzdžiui, bitcoin. Ar reikia kriminalizuoti pinigų plovimą, jūs beros praeis metais ar, gal, ar kovo mėnesį kalbėjote apie tai, buvo kalbama apie pinigų plovimo direktyvą. Tačiau pinigų plovimas vis dar nėra būdžiamas nusikaltimas. Ar reikia tai padaryti, ar ne? Toliau. Ar reikia pateikti pasiūlymą dėl 25-ojo starties straipsnio, kuriame tikrai daug potencialo, tai būtų galima pasinaudoti turto išaldymu, kai jau identifikuojamas teroristas organizacija. Ar valstybės narės turi tuo užsiimti, nes kai kurios turi savo sistemas, bet tik šešiasdešimtinės turi tokias sistemas, o kitas neturi nieko. Taigi, čia kalbama apie tai, kad bus praeita visos, visos normalios e, teisingos procedūros, teisinės procedūros ir kas bus padaryta su lėšomis, kas bus paimtos. Na, yra dar techninių klausimų, kaip tą sistemą paruošti, kad ji būtų proporcinga, kad ji nedarytų įtakos toms vis narėms, kurios jau turi savo sistemas. Tačiau matome galima naudą parengti europinę tokią sistemą. Taigi ketinama pasiūlyti tokias gairias ar žemėlapį, ką galima nuveikti toliau. Ir baigdama, aš pasakyti, kad komisija pateiks naujus planus dėl išmanaus sienų valdymo bei pasienio apsaugos ir tai bus 15 gruodžio dieną padaryta. Norėčiau patvirtinti, kad ketiname šiandien informacinę sistemą šiek tiek keisti, tikslingai keisti. Ir informacinę sistemą, ir pačią šiandieną sistemą. Ir mes paspartinsime EHS e projektą, tai yra dalinimos informacijos sistema, nes nepakankamai dalinimas šią informaciją. Čia kalbama apie dalinimas informaciją apie teistumą, ypač su, dėl trečių šalių piliečių. Nes štai gavosi su tokia atveju, kad vyksta žmogus, kuris jau yra nu, nuteistas už terorizmą kitoje šalyje. Bet juk tai yra itin svarbi informacija, kuris mums pritrūksta. O dėl... Toliau dėl informacijos dalinimas, tai greta to, ką pasakė Žilis, Tai yra ir, ir tas prum sprendimas, kuris įpareigo valstybės narės, jų teisėsaugos institucijas dalintis informaciją, būtent DNR, pirštas spaudais ir automobilio registracijos duomenimis. Tačiau ta sistema nenaudojama. Ši informacija, DNR, pirštas spaudai ir automobilio informacija Paryžyje būtų buvusi labai labai vertinga būtų padėti sulaikyti tą asmenį prieš jam atvykstant. Bet sistema nenaudojama. Taigi, šį klausimą visimės. Ir paskutinis dalykas, na, yra labai svarbus dalykas, kad aš jau taip pat sklančius drakonus susitikti su kolegomis, kad labai keičiasi veiklos pobūdis, tarsi veiklos, po, grupė veiklos pobūdis. Ir prieš keltą dešimtmečių grėsmė, pavyzdžiui, buvo keliama valstybingumo simboliams, o dabar taikomas į vadinamos minkštuosius taikinius, tai yra masinės žudynės, e, pavyzdžiui, te, kino teatre, muziejuje, maratone, traukinyje, bet kur, tikintis gali būti bet kur. Žinau, kad praeisą vasarą jie taristai gavo iš vadų savo nurodymus kad jeigu negalite atvykti į Iraką ir Siriją prie kalifato, tuomet užsimkite džihadu ten, kur esate ir darykite tai, ką galite. Peiliai, peiliais pulkite, šautuvais ir užsimkite masinėmis žudynėmis. Žinome, kad buvo išplatinta tokia žinia, tokie nurodymai buvo išplatinti, kad būtent tai dabar skaičiu propaganda. Taigi, pasios keletą metų saugumo tarnybomis dirbame, dalinamės gerąją praktiką ir ieškome būdų, kaip geriausiai apsaugoti, apsaugoti tuos vadinamosius minkštuosius taikinius. Pavyzdžiui, oro uostose esame darę jau tyrimų ir bandymų, pavyzdžiui, traukiniuose ir rengėme slaptus gairės specialistams. Kaip, kaip daryti, kad turim galvoje, kad iš tikrųjų policijos pajėgos turi ribotus išteklius ir kaip užtikrinti, kaip užtikrinti didžiausią saugumą ir kaip geriausiai apsaugoti minkštosios taikinius bei atveras erdves. Ačiū pirmininkė. Mhm. Thank you to all. Ačiū pirmininkė. Dėkui visiems tiems kalbėtojams. Jūs e, aptarėte tikrai labai daug klausimų ir norinčių pasakyti yra daug. Jūs, Olivija, jūs minėjote pirmą sprendimą, jis buvo pastašęs 2005-aisiais dėl e, keitimosi duomenys apie automobilių registracijos numerius. Tačiau daugelis valstybių, daug valstybių tokiais duomenimis nesikeičia, o tai labai padėtų kovoje su terorizmu. Tas sprendimas iš tikrųjų yra neįgyvendintas, jūs turite reikalauti jo gyvendinimo. Tai reiškia, kad vyriausybinis susitarimas neveikia. Tai yra svarbu E, reikia kalbėti ir apie naujus teisės aktus, kuriuos mes Libe komitete renksime. Tačiau yra labai svarbių neįgyvendinimo momentų, spragų ir visų pirma žodis poniai Holmeier. Dėkoju pirmininkė, brangus kolegos. Pirmiausia, Didelis ačiū už tokius įdomius pristatymus. Aš jau dabar norėčiau daug klausimų užduoti, kolegos irgi, bet turbūt reikėtų e, pamažu ir palaipsniui viską. Pirmiausia, apsikeitimas informacija tarp valstybių narių. Kaip čia yra su tuo valstybių narių santurių požiūriu? Ar kaip, kaip čia yra, kad va, tos valstybės narės su savo tarnybomis, su kitomis valstybėmis negali keistis informacija tarpusavyje? Ar tai yra koks nors aplaidumas, ar valstybėse narėse yra kažkokių sunkumų tai informacijai surinkti? O gal nėra tos informacijos pakankamai, tai kaip čia viskas išeina, norėčiau išsiaiškinti. Taip pat e, yra sakoma, kad e, viską, viskas yra, kal, e, kad, kad kaltę galima suversti duomenų rinkimui, bet aš nelabai suprantu, kokiosgi problemos iš vis, jeigu tų problemų yra. Taip pat buvo tokių teiginių susijusių su Euroda, kad automatinis palyginimas yra neįmanomas ir Frontexas, jeigu gerai suprantu, turi dirbti su Europolu bei valstybėmis narėmis ir vystyti kai kurias e, apsikeitimo duomenimis formas. Na, tai čia norėčiau irgi informacijos gauti. Nes jeigu yra kažkokių problemų, tai pirmiausia reikia informuoti mus, kad galėtumėm apie tai kalbėti iš esmės. Toliau kitas klausimas susijęs su E, Turkijos, Tuniso, Jordanijos bendradarbiavimu. Komisija kalbėjo apie kai kuriuos e, nusikaltimus, apie bendradarbiavimą ir jeigu, galima, jeigu jau kalbame apie nusikaltimus, tai pavyzdžiui Turkija numato tokius nusikaltimus, tokius nusikaltimus, kurie ES nėra nusikaltimai, nes e, numato turkai drausti susirinkimus arba, žod, arba, arba varžyti žodžio laisvę. Tai aš čia norėčiau paklausti, jeigu tokį bendradarbiavimą pradedame, tai kokiegi turėtų būti apibriešti nusikaltimai arba uh, Um, įstatymo pažeidimai, kurie turėtų būti baudžiami. Toliau mm, e, sprokstamosios medžiagos. Tiek dėl jų, tiek dėl narkotikų mums reikia griežtesnio registro, kad būtų galima atsekti tuos produktus. O e, ačiū. Pane Sipil, ačiū pirmininkė. Aš taip pat turiu daug klausimų ir komentarų, bet pabandysiu sutelkti dėmesį į kai kuriuos aspektus. Visų pirma, klausydamas visų trijų kalbėtojų, noriu pasakyti, kad aš suprantu, kad e, matau, kad galiausiai jau suvokta, kad e, sprendžiant viską nacionaliniu pagrindu nieko nepasieksime tai yra saugumo darbo tvarkės aktualija, tačiau valstybės narės turi suvokti, kad šiandienos iššūkiai yra tokie dideli, kad e, grinai nacionaliniai sprendimai nepasiteisins. Tačiau atrodo, kad būtent šioje srityje valstybės akcentuoja nacionalinio suverenumo aspektus. Skaičiau 2012-aisiais padaryti interviu su buvusiu kanceliu e, ir jis teigia, kad nėra nacionalinio suvereniteto, nes bendradarbiaujame e, tarp valstybinių mastų ir iššūkiai per nelik dideli vienai valstybei nariai. Tačiau tai yra ne tik Europos problema. Žinau, kad, pavyzdžiui, netgi Vokietijos viduje atskiros institucijos nedirba draugė ir nesikeičia informacija. Todėl svarbiausias klausimas bus štai koks, kaip patobulinti padėtį. Girdėjau, kad priemonės egzistuoja, ne, daug kartų tai yra sakyta, ne tik šiandien, bet tos priemonės nenaudojimos. Ir tai yra didžiausia problema, mano nuomonė. Ir tai gali būti problema, atsiprašau, kad taip sakau, dėl e, būsimos PNR sutarties. Bus PNR sistema, tačiau egzistuos 29 skirtingos, 28 skirtingos sistemos, nacionalinės sistemos, e, kuriuose nacionalinės institucijos spręs, kaip, ką daryti remiantis nacionaliniais kriterijais. Taip ir bus, jei informacijos mainai netaps prievolę. Turime į tai dar pasigilinti. Dėl esamų priemonių naudojimo norėčiau sužinoti, ką dar galėtume padaryti. E, pasitelkę valstybės narės. Galime pasitelkti šiandieną informacijos sistemą apie duomenų sistemą, kur yra informacija apie skrydžius ir keleivių duomenis. Taip pat po teroristinių išpolių Europoje, kodėlgi vis dar išlieka taip paprasta nusipirkti bet kokiu ginklu Europoje. Visų pirma, tie ginklai patenka į Europą, juos galima nusipirkti stotelėse, teroristai žino kur. E, man man pasakyta, ar než, argi nežinai, kad galima nusipirkti e, ginklų vienoje ar kitoje stotyje. Aš pasakiau, ne, bet atrodo, kad ir policija to nežino, nes galbūt jį būtų patikrinusi. Taigi čia irgi yra problema. Išorės sienų kontrolė. Sutinku, kad tai yra bendra Europos užduotis. Žinoma, čia kalbame apie mūsų sienų kontrolę, o ne jų uždarimą pabėgėliams Tačiau ką, ką reiškia bendra Europos užduotis? Iki šiol ne, nepastebėjau pasirengimo pas pavyzdžių, negirdėjau, kad valstybės narės pasakytų, skirsime papildomai lėšų, personalo, kad užtikrintume, jog išorės sienos būtų tinkamai kontroliuojamos. Ir manau, kad negalime tos užduoties palikti tik mūsų toms valstybėms narėms, kurios turi išorės sieną. Tai turi būti bendra Europos užduotis. Ir mane šiek tiek miramina tai, kad visų pirma valstybės narės neskyrė lėšų jungtinių tautų e, pabėgėlių žmogaus teisų tarybai, taip pat tikriausiai dabar neduos pinigų Turkijai, kitoms valstybėms. Ar jos iš viso ką nors skirs, kad būtų atlikta šį sienų kontrolės e, užduotis? Šengeno erdvė, es piliečių kontrolė. Turiu pasakyti, kad mane šiek tiek neramina ši situacija. Nes Noriu paklausti. Ar nereiktų visų pirma užtikrinti, kad visos turimos priemonės e, naudojamos sklandžiai? Taigi mūsų laukia tikrai labai daug darbų. Te terorizmo prevencija, e, deradikalėjimas ir e, teroristų siunčiamos žinios E, neutralizavimas e, internetinėje erdvėje. Tai yra būtina ir aš labai tikiuosi, kad mes dirbsime šioje srityje nuosekliai, nuolatos, ne tik dabar, dabar, kai susidūrėme su teroristiniais išpoliais. Tikiuosi, kad mes dirbsime ne tik saugumo klausimais, bet taip pat ir prevencijos srityje kad siekdami užtikrinti, kad visi mūsų piliečiai jaustusi visuomenės nariais. Ačiū. Toliau panė Stevens. Ačiū pirmininkė. Timoti Kirkhop e per frakcijos narę vardu kalbėdama apie e, būtinybę valstybėms sudaryti prioritetų sąrašą gyvenant priemonės. Reikia e, papildomų priemonių, tačiau reikia užtikrinti, kad tai, ką turime, būtų geriau gyvendinta. Visų pirma, turi vykti geresni informacijos mainai. E, teroristų veiklos užkardimas, tai visų pirma kova su e, radikalėjimo ir teroristų siunčiama žinia. Jūs minėjote PNR. E, kaip su ES terorizmo finansavimo priemonių sėkimo programa. Ar valstybės narės nori tokios priemonės? Kalbame apie būtinybę užtikrinti geresnį išorės sienų kontrolę. Tačiau ko, kas dar planuojame be Frontex agentūros indėlio? Ar reiktų tikėtis išmaniųjų sienų apsaugos pasiūlymo iš komisijos? Taip pat norėčiau pasakyti, kad Europos Sąjunga gali prisidėti, nešti indėlį kovojant su terorizmu. Tačiau Europos piliečiai nuvilti, nes jie nesupranta, kodėl nepasakė jokios pažangos po Šarlį Ebdo išpolių šių metų pradžioje. Pavyzdžiui, keliaivių domenų įrašų sutartis, jis yra įstrigusi dėl, to, dėl Alde frakcijos vadovo uh, pono Verhofstadt iniciatyvų. Beje, jis nepagristai apkaltino saugumo tarnybų vadovus po išpolių Paryžyje. Kolegos, problema yra šiame parlamente. Kolegos, noriu dar kartą visus paraginti, parodyti politinę drąsą ir atsisakyti dogmatiško požiūrio ypač bandant piešti tragiškus scenarius, kai kalbame apie domenų, privačių domenų apsaugą. Žinoma, kad reikia pusiausvėros, tačiau gyvybiškai būtina pasiekti pažangos šioje srityje. Pone Vykstrom. Ačiū. Norėjau pirmą suteikti koordinatoriams galimybę pasisakyti. E, šį rytą įdomu klausyti klausytis kolego, ar jūs visi valgėte pusryčiams spigliuotos vielos ar kaip? Noriu užduoti konkretų klausimą komisijai dėl naujo pasiūlymo, dėl e, teisėtos šaunamųjų ginklų kontrolės. Kaip žinote, Europoje yra daug medžiotojų, daugelis, daug jų yra Švedijoje, ypač šiaurinėje mano šalies dalyje, kur aš pati esu gimusi jie teisėtai naudoja šaunamosius ginklus, tačiau yra griežtai kontroliuojami policijos ir kitų institucijų. Ir dabar pastarosiomis savaitėmis sulaukiau nemažai, tikrai daug klausimų iš tų žmonių, Švedijos medžiotojų, kurie baiminasi, kad naujos komisijos taisyklės sukels jiems problemų, nes jie nori laikytis įstatymų ir nori naudotis teisę tai įgytais ginklais. Ne, nes jie man, anot jų, tas pasiūlymas neišspręs pra, problemos, tai yra didelio kiekio neteisėtai valstybės įvežamų šaunamųjų ginklų įvairiausiais būdais. Taigi paprastas klausimas. Ką aš turėčiau pasakyti tiems piliečiams? Ar jūs galite mane patikinti, kad komisijos pasiūlymas bus subalansuotas ir veiksmingas ir juo e, pasieksime tuos kontrabandininkus ginklais ir, ir, ir tie, taiki, tie teisingai pagal įstatymus naudojantis ginklus žmonės galės, turės galimybę ir toliau tai daryti. Ačiū. Toliau ponės Argentinė. Mane medžiotojai, manęs medžiotojai taip labai nedomina. Ačiū pirmininkė. Komisija taryba bei kovos su terorizmu specialistai daug kalba apie sienų kontrolę, uh, siekiant išsiaiškinti, kas atvyksta į Europos Sąjungą. Tačiau jei pa paanalizuosime pastarųjų dešimties metų teroristinius išpolius Europoje, pamatysime, kad jie, juos įvykdė Europoje gimę ir užaugę žmonės. Tikriausiai to nepaneiksite. Ir negirdžiu, ką, nekalbate apie tai, kai tėvai kreipiasi pagalbos ir sako, manau, kad mano vaikas išvyks į Siriją kalbame apie e, srautus atvykstančių žmonių. Ir sakote, kad terorizmo su, su migracija e, nesieja, bet tikrai siejame. O kaip su išvykstančiais žmonėmis jaunimu, Europos jaunimu? Kaip užtikrinti, kad jie ne, neprisijungtų prie ekstremistų ir neišvyktų? daryti blogio svetur, taip jie grįžta e, kad tam, kad darytų blogį čia, bet pradžia, kur pradžia? Kovos su, pinigų, kovos su pinigų plovimu direktyva. Ji paskelbta Liepos mėnesį, aš pranešėjau šio klausimu, darėjomės iki praėjusių metų kalėdų, direktyva paskelbta Liepos mėnesį. Norėčiau daugiau sužinoti, kur, kur yra jos kur yra čia silpnosios vietos ir kodėl valstybės narės privalės tą teisės aktą įgyvendinti tik nuo 2017. Bet be to yra mokslinių įrodymų, kurie atskleidžia, kad terorizmas vakarų valstybėse yra labai pigus. Galima įvykdyti rugsėjo 11-osios pobūdžio išpolius labai pigiomis priemonėmis. Kaip mes spręsime šią problemą? Man atrodo viskas logiška. E, Europos valstybės kraunasi turtus iš naftos, kurias, kurią jie prekiauja vidurio rytuose. Tačiau e, manau, kad e, kažkas negerai su ko, pinigo, kovos su pinigų plaimo direktyva. Kodėl valstybės narės sumažino e, lėšas skirtas policijai? Kurios valstybės? Tikrai ne Prancūzija, ne mano šalis sumažintas policijos finansavimas. Tačiau jei dabar kovos su terorizmu ekspertas kalba apie tai, kad reikia geresnių darbo vietų ir geresnės švietimo sistemos, tai mane glumina. Man atrodo, kad aš klausausi žmogaus, kuris žino, kas yra gerai, bet nežino, kodėl mes to nepadarėme e, iki šiol. Taip pat e, tas pats pasakykime apie RAN centrą, e, informavimo apie radikalėjimą centrą. Jis egzistuoja nuo spalio, tačiau nuo sausio jis tikrai prastai veikia, nes pinigai buvo panaudoti ir nebuvo aišku, kuris, kuris konkurso dalyvis turėjo tapti laimėtoju. Galiausiai, po Rygos susitikimo valstybės daug pažadėjo tačiau nieko nebuvo padaryta. O mums siunčiama žinia štai kokia. Kiek įmanoma greičiau susitarkite dėl PNR sutarties, nes ji tikrai bus labai naudinga kovojant su teroristais. Norime atsiųsti jums štai kokią žinę. Prisiminkite, ką pažadėjote piliečiams. Ir jūs pirmą pasidomėkite žmonėmis, kurie išvyksta iš ES. Ačiū. Um, next. Ačiū. Toliau pane Intveld. You, um... Ačiū pirmininkė. Na, pirmiausia, norėčiau atsakyti kolegai. Ir norėčiau pabrėžti, kad niekas neblokuoja. Deramas dėl PNR. Aš Aldis e, grupės frakcijos vardu daruosi. Dėl to nesidžiaugiu, kad čia yra dabar polit, Belgijos politinės realijos atnešamas į šias darybas, na, daugiau iš jūsų tikėjausi. Baigim meluoti, nes yra meluojama, kad parlamentas blokuoja PNR. Melas ir taškas. Na, šie trys ponai po 15 minučių kalbėjo ir dabar man šiek tiek keis, keistai jaučiuosi nes niekaip nesuprantu, kas šneka. Pirmas Luxemburgas gerai, bet toliau ponas Dekirchov, ar jis taip pat kalba tarybos vardą, su kuo mes čia kalbamės? Labai keistas procesas, čia procedūra keista. Taip pat stebina pono Dekirchofo, kurie pasisakymą pažiniaslaidoje, kurie iš esmės apkaltina Europos parlamentą, kad blokuojame teisės, teisės sprendimą, ypač PNR srityje. Manau, kad jeigu kalbame apie demokratijos gynybą bei žmogaus teisų gynybą nuo terorizmo, tai galbūt reikėtų šiek tiek daugiau pasigilinti, ponė Dekerkofai, ir daugiau atkreipdėmėsi į parlamentą demokratiją. Na, turiu daug klausimų. Pradėk man apie NR. Pirmiausia įdomu, kad štai žmonės sako, kad yra blokuojama, gaišama, gaištama, nes E, čia kvailas parlamentas turi kvailų nuogastavimų, na, norėčiau priminti visiems, ką jau dariau ir vakar. Privatumas, duomenų apsauga yra pamatinės e, žmogaus teisės, jos yra įtraukiamas ir į sutartis, ir į hartiją, tai yra svarbus dalykas, kuris rūpi ne tik tais e, kai, kairuoliams, ne, tai yra tokia pat teisė, kaip ir teisė nepatirti kankinimų ir kitos. Nepatinka, keiskit sutartis. Toliau. Aldė frakcija, kurie vadovau panas Parkovstas, jau yra pateikę pasiūlymą, kad pritų reglamentą, o ne direktyvą dėl PNR. Nes direktyva turi gyventi 28 valstybės narės, tai užtruks metų metus, o reglamentas iš karto būtų įgyvendintas. Ir, na, visi sako, tai labai svarbus dalykas, tad kodėl nesudarė dauguma, nepalaikšė sprendimo, būtume daug laiko sutaupę bet buvo dauguma prieš. Nesprantu. Toliau nežiūrėjau iš Luxemburgo išgirsti atsakymų. Gal galima skaidriau dirbti ir gal galima išgirsti, kokios yra valstybių narių pozicijos taryboje, nes dabar viskas yra labai neaišku. Suprantu, kad taryba nestabdė dėl daug dalykų, tačiau būtų svarbu, kad piliečiai galėtų sužinoti ir kad piliečiai žinotų, ką daromas besnarės, ką jis kaip jis sprendžia vėl klausimais tai yra svarbu ir parlamentui, ir piliečiams, jūs esate tas, tas skolingi. Žinoma, nebent nenorite būti skaidrus. Toliau. Dirbau PNR srityje ir na, dirbame šią srityje, nors, nors sunku yra, bet esame prisėmę įsipareigojimą. Tačiau vienas svarbiausių mūsų reikalavimų yra privaloma dalymas informacija. Mes kalbame ne apie visą informaciją, netgi ne apie visus PNR duomenis, o tik apie PNR duomenų analizės rezultatus. Tai yra aiškiai gerai apibrėžiama, Jeigu mūsų dabar prašoma palaikyti Europinę PNR direktyvą, tai piliečiai turėtų bent jau tikėtis, kad ta informacija bus dalinamasi. Pone Dekerkov, jūs beras pati kalbėjote, kad reikia įtikinti žvalgybos tarnybas. Atsiprašau. Ką tai reiškia? 15 minučių klausimės jūsų. Na, yra daug svarbių klausimų. Nepradėkite rūpintis dar. Aš dar užduosiu klausimus. Taigi norėčiau suprasti, įtikinti žvalgybos tarnybas, jis yra viešas tarnybos, kurios išlaikomas viešais pinigais. Jeigu bandysime, jeigu jas politiškai pasakome, kad turi faktų politiškai, jie turi tai daryti. Na, dar porą dalykų. Dėl priemonių vertinimo. Kodėl tai anksčiau nepadaryta? Parlamentas jau prašė anksčiau tos priemonės anksčiau įvertinti, tačiau nebuvo niekas padaryta ir man tai nebrimtina kad štai dabar reikalavimą priimti naujų priemonių, kiekvieną kartą naujų priemonių ir kiekvieną kartą matome, kad uh, ankstesnės priemonės vis dar neįgyvendinamos. Galbūt jau laikas pradėti gyventi ankstesnės priemonės. Ir pasiklausimas laikraštyje perskačiau. Beje, ar skundės po to kaip 15 minučių, jie kalbėjo, ne, aš nuduosiu savo, savo teisę kaip išlikta atstovė. Taigi, skaičiau, kad Jungtinės Amerikos valstijos sugrįžtins e, visus lengvatos programą. Ar galima išgirsti, ko prašys JAV, nes žinau, kad JAV jau perdavė savo norų sąrašą Europos komisijai žinoti. Ačiū. Ačiū, panė Grijon. Silvi. Je vais essayer de, de faire plus vite. Pabandysiu trumpai, nes jau daug kas buvo pasakyta. Man susidarė toks įspūdis, kad taryba iš tiesų buvo labai produktyvi, tačiau man toks įspūdis nesusidarė. Manau, kad viskas buvo labai padrika ir kad iš tiesų labai visi skubėjo, tačiau iš ten nebuvau, tai gal toks tik įspūdis. Kita vertus, tą jausmą sustiprina tai, kad daugelis iš jūsų tą sakė, kad e, tie pasiūlymai, kurie buvo pateikti, jau nenauji. Ne E, man atrodo, kad jie tiesiog pergromuluojami ir pateikiami iš naujo. Tiek dėl e, ginklų, tiek dėl prium, tiek dėl mm, pinigų plovimo. Taigi labai sunku, e, lengva užkrauti parlamentui dalį ant jo pečių kažką tai ar vizas, ar tai neveikimą, tuo tarpu, kai kitos institucijos nieko neveikia. CFPNR e, sakoma, kad du trilogai buvo e, e, anuliuoti iki metų pabaigos. Galiausiai man susidaro toks įspūdis, kad vis tik tais e, dėl keitimos informacija buvo padaryta labai nedaug. Daug kolegų kėlė šį klausimą dėl pasikeitimo informacija. Aš pabandžiau E, e, iškelti, kasgi prisideda su kova su terorizmu. Tai aš radau 14 14 e, reiškia bylų susijusių su asmenis, su uh, ištekliais ir panašiai, panašiai. Tai tikrai nėra E, efektyva, efektyvaus darbo simbolis. Kai kuriems žmonėms yra paskelbtas tarptautinis arešto orderis, bet e, jie laisvai atsekami nuo pat pradinės mokyklos, tačiau kažkodėl duomenų apie juos nėra. Ar jūs manote, kad e, komercinių duomenų apdorojimas yra aukščiau negu asmeninių duomenų susijusių su policijos veikla apdorojimas? Ačiū, panas Boni. Ačiū iš pristatymus. Na, reikia Europoje Sąjungoje aiškios antiteroristinės politikos. Kaip jūs ir pasakėte, taip pat reikia tinkamų priemonių. Pirmiausia, reikia prevencinių priemonių. PNR, TFTP nu, nai sprendimai, taip pat Europolo funkcijų atnaujinimas, bei tikri, tikra, tikra, tikra pareiga dalytis informaciją tarp institucijų ir tai daryti skubiai automatizu, ir automatizuotai, taip pat duomenų aptikams apdorojimas. Vis tai yra labai svarbu, žinoma, duomenys apdoroti, aišku, reikia remiantis esamas teisės aktais, tačiau kyla kitų daug problemų, ypač gyvenimo srityje. Tai Pirmiausia, ir tai pirmas klausimas. Ar valstybės narės tikrai yra pasirengusios visam bendarbiavimui stiprinti Frontexą taip pat ir modernizuoti šiandieno informacinę sistemą. Antra, daugelį valstybių narių yra noras pačioms ruošti savo atrastinės sistemas. O kaip būtų galima tuos pastagas suderinti labiau ir kad jos padėtų bedarbiauti. Toliau. Kurios institucijos iš tikrųjų atsako už ES veiksmus ir jos koordinuoja šią srityje. Ir galiausiai, na, kovojame su terorizmu. Ne, kovojame su internetu. Labai svarbu tai suprasti. Ir reikia rasti tikamų taisyklių ir sukurti pusiausvyrą taip pat užtikrinti pamatinės teisės ir taip pat, žinoma, užtikrinti didesnį saugumą. Ačiū. Ačiū, Revo Dalan. Daugelis dalykų jau buvo pasakytame kolegės ir vygijom. Dėl terminų buvo dokumentai, kurie buvo pateikti, jie buvo padaryti pono Kirčov e, spalio mėnesį, kalbama buvo apie E, tarybą vykusią lapkritį, taigi tenai yra labai daug kas minima. Dokumentas įdomus, ypatingai penktas skyrius, tai yra susijęs su visomis priemonėmis susi... nukreiptomis prieš radikalizaciją. E, tai yra. E, Tai liečia ne tik lybę komitetą, bet reikia visiems dėl to dokumento su tuo dokumentu susikabinti. Kirchhoff, ponė Kirchhoff, ar jūs manote, kad visi šitie pinigai, e, pinigų užtenka? E, norėčiau dėl keitimas informacija pasisakyti ir dėl keitimas informacija tarp, e, tarp žvalgybos tarnybų. Penkios valstybės narės dalyvauja aktyviai keičiantis informacija bei žvalgybiniais duomenimis, tai tikrai nėra daug, iš, e, kadangi valstybių narių 28 yra, taigi kai kurios e, tik penkios aktyviai dalyvauja. Kitas klausimas. Man buvo pasakyta, kad dėl PNR e, e, susitikimai vyks rytoj ir 15 gruodžio. Jie neanuliuoti. E, Po tarybos nepaprastojo e, posėdžio vyko spaudos konferencija ir tos spaudos konferencijos metu buvo pasakyti visi klausimai, kurie bus nagrinėjami trilogo metu. Is... Ačiū. Toliau Ana Gomes. Na, man taip pat nusibodo kad čia PNR mojuojama kaip burtų lasdelė. Kažin ar padėsite tai atkurti tvarkai tą chaosą, nes yra labai daug PNR sistemų, kurios galioja su JAV, bet ne, neturime viduje geros. O kągi PNR čia padar, pakeistų? Juk visi tie teroristai, na, keliavus ir visada buvo aišku, ir jie į Paryžių skrido ne lėktuvu, ir tame buvo problema. Ir taip pat informacija buvo nesidalinama, tai taip pat kita problema. Tad ko mums iš tikrųjų reikia? Ir tai beje turi padaryti vyriausybės, kurios vadovauja dabar tarybai. Reikia politinės valios, reikia vadovavimo, ir kad jie ir realiai imtųsi veiksmų ir, ir dirbtų europietiškai. Nes būtent todėl, kad nedirbame europietiškai, yra problemos. Būtent dėl to, kad einam atgal prie nacionalizmo kyla problemos. Nesidalinama žvalgybinė informacija, o reikėtų tą informaciją dalintis reikia daug labiau jie dalintis, taip pat ir grėsmių analizę dalintis. Taigi, būtent dėl to, kad trūksta politinės valios, yra užsimama vien tik tai staupimu, yra taip pat ir policijos pajėgoms taupama, mažinamas darbuotojų skaičius, taip pat ir žvalgybos tarnyboms, taip pat salinių paslaugų mažinama ir kalėjimuose bei ir kitur. Ir būtent dėl to Molenbeke tiek problemų yra nes ten nedarbas iki 60 procentų, tai tikrai blogina radikalizmo padėtį. Jau nekalbant apie tai, kad reikia kurti naujas žinia, žinias, kuris padės su to kovoti, reikia naują pasakojimą kurti antiradikalinį. O tam reikia žinių, tam reikia mm, tai mokėti kalbas. Ir net, matome, kad vyriausybės nepadarė to, ką žadėjo padaryti po, pirmos, po pirmo išpolio Paryžiui, po Šarlį Lebdo. Niekas nepadaryta. Tačiau, beje, yra bendra pozicija dėl ginklo eksporto. Ir valstybės narės tiesiog boikotavo tai, nepasito, kad tai buvo bendra pozicija. Turime ir CBR veiksmų planą, kuris neįgyvendinamas. O jūs dabar kalbate apie ginklų kontrolę. Na, dabar tai traukia, tačiau niekas neįgyvendina tų priemonių. Toliau ginklai. Tris dienas po Paryžiaus išpolių viena jie valstybėje narėje policija ėmėsi veiksmų ir kovos su detektyvuotis ginklais. Taigi čia ne apie medžiotojus kalba. Toliau. Pone de Kirchhoffai. Jūs kalbėjote, kad negalima painioti migracijos ir na kyla klausimas, kaip tinkamai tvarkyti migracijos klausimus. Valstybės narės čia nedirba šioje srityje. Toliau pinigų plovimas. Na, galiu tik sutikti, kad reikia užtikrinti, kad bus prabūti gyvendama tai, kas jau yra. Beje, bankų priežiūros priemonės jau įmas šio klausimo. Ypač tas svarbu yra ir grinųjų kontrolė. Pavyzdžiui, iš Afrikos pinigų atgabenimas yra į Afriką gabenimas. Nes pinigai tuomet per Europos bankus keliauja po visą pasaulį. Ir paskui klausimas ponui Dekirchofui yra dėl Turkijos. Žinoma, reikia ir su Maroku, ir su Tunisu dirbti, bet, ne, bet per mažai dėmesio kreipiama į Libiją, per mažai kreipiama dėmesio į Tunisą, nes tas pats gali vykti, kad vyko Tunisija ir, pas, Tunisija ir pas mus. O kaip dėl Turkijos? Čia taip pat yra sąsajų su Libija, su Tunisu ir su Sirija. Matome žaidžiant dvigubą žaidimą. Matome, kad jie gauna finansavimą per fosfatų pirkybą, kontrabandą, tačiau valstybės narės tai nekalba. Taigi reikia dirbti su Turkija, tačiau ar galime ir toliau nekreipdėmės tos dvigubų žaidimus, kurie žaidžia. Jau nekalbant apie tai, kas yra salafistų finansuotojai, pažiūrėjau, Saudo Arabija. Ačiū. Ponas Vos. Mm, ich versuche, achso, Ich versuche das. Ähm Dėkoju, pirmininkė. Aš pabandysiu objektyviai viską sustatyti. Man susidaro įspūdį, toks įspūdis, kad ekstremali situacija kartojasi. Tiek kalbant apie pabėgėlius, tiek kalbant e, apie pasikesinimus Aš manau, kad reikia viską išanalizuoti ir kalbėti apie apsikeitimą duomenimis. Manau, kad reikia laikytis val... teisės valstybės, teisinės valstybės principų. Kada susidurėme su tokiomis ekstremaliomis situacijomis, kurios sukelia ad hoc situacijas. visa tai nebūtų įvykę, jeigu mes būtumėm e, ėmėsi profilaktinių veiksmų ir numatę įvykius. Taigi reikia bankinių, finansinių duomenų, e, kad galima būtų kovoti su tais teroristais. Vos prieš keletą savaičių buvo NSA e, ataskaita Ten buvo minima, minimas tas požiūris, kurio reikėtų laikytis. Aš norėčiau už tai, ką išsiaiškinti. Kas trukdo dabar keistis duomenimis? Eurodak visis, visi šitie duomenys, kas trukdo jais keistis? Ar tuos duomenys galima panaudoti kovoje su terorizmu? kitas klausimas, kurį keliame vakar ir pranešėjas jau davė atsakymą į šį klausimą, susidaro toks įspūdis, kad e, asmeninio pobūdžio duomenų direktyva. Dėl šios direktyvos valstybės narės neišreiškė savo nuomonės, niekas nepasivargino uh, pasiaiškinti, ar tai, kas priimta, gali būti taikoma kritiš, kritinėse situacijose, nepažeidžiant valstybės narės principų. Galbūt tos klausimus reikėtų kažkokiu būdu spręsti. Man atrodo, kad reikalingi esminiai pamastymai, pagalvoti, kokių iš tikrųjų duomenų reikia ir kokių teisinių instrumentų reikia, kad galėtumėm doroti su šiomis ekstremaliomis situacijomis. Ačiū. Noriu paprašyti tų kolegų, kurie dar kalbės, neviršyti dviejų minučių, nes kitaip neturėsime laiko e, išklausyti atsakymų. Čia tikriausiai mano klaida, kad nesustabdžiau kalbėtojų. Taigi toliau, ponė Loristen. Ačiū. Aš taip pat noriu padėkoti visiems trims kalbėtojams ir pabrėžti, kad šioje situacijoje po teroristinių išpolių visi suprantame, kad mūsų darbo kontekstas yra pasikeitęs. Todėl reikia pamastyti apie kontekstą. O pasisakymuose pasigėdau būtent to aspekto, kurį aptarė iš negatyvios perspektyvos e, ponas Fos, domenų apsaugos klausimas. Ponas Fos minėjo, kad e, yra kaupiami duomenys, piršto spaudai mami, tačiau niekas nekalba apie domenų apsaugą. Ir gali susidaryti būtent toks įspūdis, kaip kalbėjo ponas Vos, kad šioje naujoje situacijoje domenų apsauga nebesvarbu. Svarbiausia saugumas, o domenų apsauga ir žmogaus teisės tampa tokie kažkokie nebereikalingi dalykai. Aš sakyčiau, kad yra priešingai šioje situacijoje pamatinės vertybės, pamatinės teisės yra neatsiejama įstatymo viršenybės dalis, ponė Vos. Ir turime dirbti tuo tikslu ir, ir e, buvau šešėlinė pranešėja dėl direktyvos ir aš noriu padėkoti tarybai už tai, kad akcentuoja, jog mums reikia kiek įmanoma greičiau patvirtinti šiuos pamatinius teisės aktus. Pasisakymuose pastebėjau paradoksalų dalyką, ka, vertinant bendrijų darbo metodą ir tai, kad mums iškilo bendros kliūtis, mums reikia uh, Mums reikia kovos su terorizmu politikos, tačiau sutartise nacionalinis saugumas, viešas saugumas patikėtas tik valstybėms narėms, todėl nėra pagrindo e, e, piktintis dėl to, kad valstybių narių požiūris yra skirtingas. Jas įpareigoja taip elgtis e, sutartis. Belgija vienaip supranta saugumą, Prancūzija kitaip, negi artimos kaiminės skirtingai e, sprendžia šį klausimą. Ir pietinės ir bet neretinė regiono valstybė skirtingai tos klausimus sprendžia. Todėl mums reikia bendros Europos viešo saugumo e, strategijos, kad mūsų politika būtų veiksmingesnė. Startise kalbama apie bendrą saugumo erdvę, tačiau tas koncepcija nėra išplėtota. Iš tikrųjų reikia tokio dokumento, tokio strategijos dėl bendros Europos, bendros Europos viešojo saugumo. Buvo pasakyta, kad reikia prevencijos, reikia švietimo pastangų, tačiau turime suvokti, kokių bazinių žinių ir įgūdžių taip pat reikia. Aš esu komunikacijos dėstytoje ir žinau, kad naudojami viešųjų ryšių ekspertai tokiose situacijose. Tai yra kultūrinė problema. E, ta, tas nauja žinia, naujai suformuoluota žinia yra sudėtingas dalykas. Reikia žmonių, kurie išmanytų istoriją, kultūrą, religiją. Ir e, visose konferencijose šiomis temomis akcentuojama, kad policija dirba gerai, e, internetas veikia gerai, tačiau kai kur kiti dalykai nefunkcionuoja. Socialiniai mokslai, kultūros mokslas atmetamas kaip nereikalinga. Tačiau e, tie e, technologijų disciplinos akcentuojamos. Tačiau turime suvokti dabar, kad reikia pasitelkti ir socialinius klausimus, kad išspręstume tas giles problemas. Kolegos, noriu priminti, kad visi kalbėtojai kalba per ilgai, tai neišvengiama. Tai neišvengiama, kad, kad mes vėluojame. Tai svarbus klausimas ir norėjau suteikti kolegams galimybę aptarti visus aspektus, nes viskas yra aktualu. Todėl suteiksiu galimybę kolegoms atsakyti į užduotus klausimus, atsakyti klausimus, galimybę atsakyti klausimus. Bet dar kartą primenu kolegoms, kad turite kalbėti disciplinuotai, prašau. Ir toliau žodis Jimenez Beseril. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikrai džiaugiuosi tuo, kad turime kalbėti apie tai, kad PNR sistema turi būti primta geriau vėliau negu niekada. Ir iš tikrųjų įdomu, kad žmonės kalba visai kitus dalykus nei prieš keletą metų. Dabar reikia kalbėti apie tai, kas nutiks su terorizmo finansavimo sekimo programa. Ar ją paralyžavo e, kita iki šiol galiojusi programa? taip pat dotacijų klausimas, dotacijų iš persų įlankos šalių klausimas, jos dažnai būna užmaskuotos, kaip labdaringos e, subsidijos ir jos dažnai um, mus pasiekia, jos dažnai yra skiriamos per įvairius arabų bankus ir tai iš tikrųjų yra užslėptas terorizmo finansavimas. Tai vyksta čia. Uh, Turime kalbėti apie tai, kad radikalėjimo prevencija, švietimas yra svarbiausias dalykas. Ir susid... Bet susidurėme su tikrai netidėliotinių sprendimų reikalaujančią situaciją. Bendra gynybos politika yra kitas svarbus dalykas, nes nėra politinio įsipareigojimo tokią politiką kurti. Tačiau svarbiausias dalykas dabar yra tai, kad mūsų piliečiai netiki, kad mes galime, gebame uh, prisimti visas šias užduotis. Ispanija, šalis, kuri nukentėjusi nuo terorizmo, galbūt yra geriau pasirengusi tokiam situacijams, tačiau kitose šalise e, pasirengimo lygis nėra toks geras. Ir manau, kad ponas Dekerkov, ponė Dekerkov, manau, kad turime dirbti daugiau ir daugiau lėšų skirti policijos pajėgoms. Reikia ypatingai parengtų policijos pareigų pajėgų, taip pat reikia specialiai parengtų teisėjų, pasirengusių priimti šį naują iššūkį, kuris mus pasiekia iš įvairiausių pusių. Nėra tikrų informacijos mainų, yra nenoras dalintis informaciją. Taip pat trūksta gebėjimų. Aš nekritikuoju policijos gebėjimų, bet aš sakau, kad nepas, mes esame nepasiruošę atremti šį naują barbariškumo po, protrukį, ponas Deprė. Merci, prezident. Uh, je m'excuse, je suis arrivé en retard, donc je vais peut-être. Labai atsiprašau, tikriausiai pasikartosiu, e, kas jau buvo sakyta. Mano visi klausimai yra susiję su e, apsikeitimu informacija ir būtinybė e, tą pagreitinti. Mano šalyje, taip pat Europos parlamente, labai girdima apie e, žvalgybos agentūrą, kažką tai panašaus į F, Amerikos CŽV sukūrimą. Tai ar čia reikalinga nauja institucija, ar reikia Europolą kažkaip pakeisti, ar ten išplėsti jo įgaliojimus, tai būtų mano pirmas klausimas. Antra, jūs kalbate apie teisinį pasiūlymą, teisės akto pasiūlymą, e, kuris leistų su e, e, Europolo ir SIS duomenų bazės suplakti į vieną. Ar tai būtina? Trečia, Dėl PNR. -o. Aš skaičiau tarybos išvadėtose, kad kalbama apie labai ambicingą Europos PNR. Tai nėra Europos PNR, e, tai yra e, nacionaliniai tokių modelių organizuoti PNR. -ai. Tai jeigu, sakykime, kažkoks tai teroristas iš Paryžiaus važiuoja traukiniu, jisgi nekvailas, e, jis ir tada lipa į lėktuvą ir važiuoja ir skrenda į Turkiją. <clears throat> Bet jis juk e, e, Belgijos e, PNR e būna užregistruotas, bet jeigu Belgijos registre jo nėra, tai kam tada tas PNR tarnauja? PNR turi būti europinis, dabar kol kas nėra prievolės numatytos valstybės narėms perduoti duomenis apie tuos žmonės, kurie yra įtariami galintys atlikti teroristinius veiksmus. Čia, um, Ačiū pirmininkė. Mes daug kalbėjome apie saugumo priemonės ir PNR sistemą. Žinoma, tai svarbus dalykai, nes turime suteikti žmonėms saugumo jausmą. Tačiau Problema tai, kad mes daug mažiau kalbame apie integraciją. Ir aš manau, kad labai svarbu turėti darbo grupės ir panašius dalykus, bet reikia daug konkretesnių dalykų šios ryties koncepcijų. Noriu paminėti vieną dalyką. Kaip su sąsajomis tarp socialinės marginalizacijoms, marginalizacija E, nedarbu ir radikalėjimu. Tai labai svarbus klausimas, tai susiję ne tik su švietimu. Aš manau, kad daug daugiau turime kalbėti apie tai. Kita problema. Pone Dekerhoff, jūs sakėte, kad sąsajos tarp bandymas susijęti terorizmą ir migraciją yra labai blogas dalykas. Aš sutinku su tuo. Valstybės narės, es vyriausybės būtent tokią e, retoriką pasitelkė, tą nuodingą retoriką pasitelkė. Ir kokį planą čia turi komisija, taryba ir kaip rengėsi spręsti šį klausimą. Dar vienas dalykas. Parlamente yra narių, kurie naudoja tokią pat e, toksišką retoriką ir noriu paklausti, ar, ar galime tikėtis, kad ES politika bus veiksminga, jeigu net valstybės narės pasitelkia šią niekam nenaudingą retoriką. Ačiū toliau, ponia Musolinė. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau susitelkti ties dviem klausimais, kadangi jau laikas pakankamai vėlyvas. Nebuvo paminėta teismų. Pavyzdžiui, Italijoje buvo areštuoti asmenys, kurie įtariami terorizmu, po to, kai buvo gauta informacijos e, iš interneto ir panašiai, tai tie žmonės labai greitai buvo po to paleisti. Ir aš norėčiau žinoti, išsiaiškinti, ar prieš Paryžių ir po Paryžių teismai dirba kažkaip kitaip. Antras klausimas dėl apsikeitimo informacija. Juk teroristai buvo Briuselyje, jie nebuvo kažkokioje tai ne, nepaprastoje, stebuklingoje vietoje, kažkokioje tai, e, kažkokiame kvartale, kur niekada nebuvo pa, policijos. Juk matome, kad net paskutinėmis dienomis policijos ten buvo daug. Toliau e, dėl mm, musulmonų bendruomenės. E, Kai kalbame apie teroristus, tai ne religija. Teroristai visai kas kita. Svarbus yra dialogas su e, musulmonų bendruomenė, o manifestacijos gatvėje niekam geram nepasitarnauja. Svarbiausia yra kontroliuoti jaunimą. E, jeigu e, Ko gero reikėtų uždaryti tokius centrus, kurie skleidžia ką nors kitą negu religiją. Kol kas musulmonų bendruomenė nebuvo niekaip kontroliuojama, reikėtų daugiau ją kontroliuoti, ypatingai jaunimą, kadangi jie žino daug daugiau negu mes, jie puikiai žino, kas vyksta tose bendruomenėse. Ponas Lopės Agilar. Ačiū pirmininkė, norėčiau savo klausimą užduoti ponui De Kirchhoff. Jūs esate ES kovos terorizmų koordinatorius. Tai reiškia, kad jūs nesate e, socialinių reikalų komisaras, o tai yra aktualu, kuomet bandome suvokti, kas yra negerai, kodėl mes esame tokie pažydžiami susidūrę su nauja grėsme, užsimaskavusią E, kaip e, islamizacija ir e, ekstremizmas. Tačiau jūs esate kovos su terorizmu koordinatorius. Ir tikriausiai vieną dalyką tikrai išmokome po šių išpolių - tai, kad koordinavimo ir pristigo. Tačiau, kai skaitai naujienas arba žiūri naujienas per televiziją, uh, po paskutinės vadovų tarybos išgirdome kritikos parlamento atžvilgių, kad esą parlamentas e, e, nesugebėjo e, susitarti dėl PNR. Tačiau, o, o taryba, ar taryba bent kiek yra savikritiška spre, spręsdama koordinavimo stygiaus klausimą, ar taryba yra savikritiška, kai sprendžia e, problemą, kad nėra informacijos mainų, kad e, žvalgybos ir saugumo tarnybos nesidalina informacija, kaip su strategija, kurios pagrindu galima būtų kurti visiškai naują Europos žvalgybos padalinę, ar bent jau padalinį, kuris užtikrintų, kad žvalgybinės tarnybos, žvalgybos tarnybos dalintųsi turimą informaciją. Mes galėtume užkardyti panašius įvykius, panašias atakas ateityje ar yra svarstama galimybė pasitelkti žvalgybos padalinį, kuris dabar yra Europos saugumo ir išorės politikos e, kompetencija. Taigi, tai būtų mano klausimas. Ir paskutiniai du kalbėtojai. Ponas Bekeris. Sorry. Äh, danke, Vorsitzender. Ich möchte eigentlich äh, ganz kurz nur äh, mich. Äh Labai greitai. Norėčiau Jums pasakyti, kad PNR e yra tam tikrų teigiamų pasikeitimų. Iš pradžių Buvo blokavimas parlamente iš e, kairiųjų ir iš liberalų, kai kurių liberalų pusės. Ir aš norėčiau padaryti kreipimąsi, mes turime tam tikrą užduotį atlikti saugumo srityje, e, tačiau nepamiršti žmogaus teisų. Mes turime paremti jūsų darbą, mes turime paremti jūsų e, kovą kad e, sunkių nusikaltimų, terorizmo e, atvejais šifravimo organizacijos pateiktų iššifruotus duomenis. Ir ponė Makovei. Į lėktuvą aš galėčiau užsitikrinti savo didžiausią saugumą. Pone Makovei, kalbėsiu trumpai. Pirmininkė, Mm, aktualiausia problema yra terorizmo finansavimas. Tai yra netidėliotinas klausimas. Visos kitos priemonės pareikalaus laiko. Jei mes nu, sparčiai, greitai nukirstume teroristų finansavimą, e, užkirstume kelią kai kuriems žudimams. Pinigų plovimo teisės aktai turėtų būti gyvendinami visose valstybėse, kaip ir e, teisės aktai dėl konfiskavimo. taip pat tikrieji įmonių savininkai. Turime žinoti, kad, ka, kas yra sandorių e, išsiuntėjas ir kas yra pinigų gavėjas. Tarnybos, atsakingos tarnybos turėtų bendarbiauti, tačiau jos bendradarbiauja, bet ne visos, nes kai kurios jų nepasitikė kitomis. Tai užduotis tarybai ir valstybėms narėms nes jei vien, vienos šalies žvalgybos e, tarnyba nepasitikė kitos šalies žvalgybos tarnyba, nežinau, ką čia galima padaryti. Ir dar vienas dalykas - bevisis režimas. Žinau, kad komisija ir taryba pasirašė susitarimą su Junktiniais Arabų Emiratais dėl bevizio režimo. Parlamentas savo pritarimo šiam susitarimui dar nedavė. Aš dalyvavau nuolatinių atstovų diskusijose ir e, jie susiduria su įvairiais lobistais. Ir aš klausiau, kodėl, ar, ar, ar, ar aš klausiau, kodėl nepasiūlyti be, be vizio režimo šalims, kurios yra saugios ir kuriuose galėtų pasilikti pabėgėliai, kuriuose būtų, jis būtų pasirūpinta. Į tai turėtume atsižvelgti, kuomet šie klausimai pasieks Libę komitetą. Ačiū. Sutikiu galimybę ir vėliau atėjusiems kolegoms pasisakyti. Noriu kai ką patikslinti. Tai yra tikrai sudėtingos diskusijos ir, kaip jau sakiau, leidau visiems kolegams pasisakyti ir aš atitinkamai pakoreguosiu darbo atvarkę, nes tai yra labai aktualios diskusijos. kodėl ji yra aktuali ir vyksta laiku. Noriu pratesti pono Lopes Aguilar mintį. Nemažai narių kalbėjo apie tą egzistuojančią dichotomiją ir turėsite galimybę atsakyti užduotus klausimus. Dichotomija tarp to, ką Libe komitetas daro, ko jis užsima ir, ir kuo užsima taryba. Ponas Aguilar minėjo, kad taryba yra labai nesavikritiška. Tai nieko nauja. Priumo susitartis buvo pasirašyta 2005-aisiais. Septynios valstybės narės visiškai nesidalina DNR duomenimis, kitos yra kelios valstybės, kurios nesidalina duomenimis apie automobilius. Pamirškite teisės aktus dėl šaunamųjų ginklų. Ir valstybės, ar, ar tai būtų teisės aktai dėl šaunamųjų ginklų, ar uh, kovos su terorizmu konvenciją, mes turėtume aktyviai dirbti. Mes, mes su taryba turėtume būti partneriai, dirbantis drauge e, prieš terorizmą. Valstybės narės turėtų labai aiškiai kalbėti apie tai, kuo turėtų užsimti taryba ir kuo turėtų užsimti komisija kaip sutarčių sergėtoje. E, primo sprendimas turėjo būti gyvendintas ir manau, kad komisija tą turėtų žinoti. Norėčiau tai užakcentuoti ir dabar norėčiau paprašyti jūs atsakyti, kiek įmanoma, iš, kaip, kaip, taip išsamei, kaip pagidaujate, nes mes e, pakoreguosime savo darbos ir dabar žodis pirmininkai pirmininkaujančios valstybės atstovai. Dėkoju pirmininkė, taip pat norėčiau padėkoti visiems parlamentarams už klausimus ir už pasisakymus. Aš norėčiau atsakyti pirmiausia į jūsų užduotus klausimus. Manau, kad taryba ypatingai mūsų pirmininkaujanti šalis pirminink, e, parlamentą laiko svarbiu, vienu iš esminių partnerių visose srityse, kokias e, susijusios su, su, su šia. Pirmiausia, e, valstybės e, narės turi kliauti savo tarnybomis. Tačiau mes čia visi kartu dirbame, visi veikėjai visais lygmenimis. Ir turėčiau pasakyti, kad bent jau mes dabar jau baigdami savo pirmininkavimą dar negalime e, galutinių išvadų pateikti, tačiau galime pasakyti, kad su parlamentu dirbome puikiai per visus šiuos mėnesius. Ir aš esu visiškai įsitikinęs, kad taip ir toliau bus visais klausimais, tokiais kaip PNR, tokiais kaip e, duomenų apsauga. Ir čia paminėjau tik porą sričių. Pirmas dalykas e, dėl e, žvalgybos. Aš norėčiau pasakyti porą žodžių šią temą. Nenorėčiau būti suprastas kaip e, dab, lyg dabar atsiprašinėčiau. Tačiau tokia yra realybė. Ir ta realybė mums kuria steigimo sutartis. E, steigimo sutartyje yra toks žodis kaip, e, e, kaip saugumas, o intelligence yra už Europos kompetencijos ribų, žvalgyba yra už šių ribų. Taigi pagal sutartį mes negalime šių klausimų kelti europinėme lygmenyje, nes tai yra tokias rytis, kurios neapima Europą. Tai netrukdo bendradarbiauti nacionalinėms tarnyboms ir aš esu įsitikinęs, kad Žilis ta e, tema dar papasakos šį beitą, e, remdamasis savo darbu bei tuo, kas vyksta ES institucijose ir už jų ribų. Žinoma, kalbant apie terorizmą, yra labai daug svarbių sričių, kurios priklauso ES ir jos teisiai. Čia turėčiau e, paminėti teismų ir policijos bendradarbiavimą ir keitimas informacija. Aš e, Puikiai išgirdau, kokia buvo kritika išsakyta. Tačiau pasakyti taip, kad valstybės narės nieko nedaro, nesikeičia informacija, nesinaudoja duomenų bankais, tai vis tik tais, atsiprašau, reiškia supaprastinti šį klausimą. Mes turime šiandieno informacinę sistemą ir tikrai jinai sėkmingai sukurta. Tas e, instrumentas nuolatos e, maitinamas, informacija nuolatos naudojamas. Mes taip pat naudojamės Interpolo ir kitomis e, duomenų bazėmis, Interpolo duomenimis apie pavoktus pasus. Taigi mes galbūt nepakankamai naudojame tas duomenų valdės, tą pripažįsta valstybės narės mes e, kritikuojami, patys save kritikuojame taryboje. E, Luksemburgo teising, e, vidaus reikalų ministras, išėdamas iš TVR tarybos, pasakė, kad ministrai pripažįsta, jog reikia veikti ir kad reikia daug ką įdėkti į praktiką. Vis tik tais pasižiūrėkite, ne naujos priemonės yra akcentuojamos, o akcentuojama yra tai, ką mes turime ir kaip tai geriau pritaikyti. Pavyzdžiui, Interpolo, e, e, Interpolo duomenų bazę nuolatos e, žiūri valstybės narė šimtus tūkstančių kartų per metus. Taigi neveikla ne, spragos taip. Prium sistema yra lietai dėgiama sistema, taip, tikrai per daug lietai. Tai yra sudėtinga sistema, kadangi jie apima ne vieną centrinę duomenų, centrinį duomenų banką, ir ne tik tais 28 valstybių narių duomenų bankus, o įvairius duomenų bankus tokiuose jautriuose srityse kaip DNR, kaip pirštų anspaudai. Taigi čia irgi yra e, problemų sąsajų, standartų sulvienodinimo valstybėse narėse klausimas, nes kiekviena valstybė, kuri nori e, pasinaudoti tą duomenų bazę, turi būti užtikrinta, kad prisijungusi ras tuos duomenis, kurių juos ieško. Ir tai užima ir laiko, ir reikalauja žmonių išteklių. Dėl PNR. -o. Daug kas minėjo PNR. Taip e, buvo ministrų taryboje keliamas šis klausimas ir tas klausimas taryboje dėl PNR e, teisės aktų buvo keliamas dar gerokai iki teroristinių išpolių. E, taigi e, tarybai tai yra labai svarbus klausimai dėrybose. Aš manau, kad tuo pačiu metu ministrai pabrėžė, jog yra ryštingai pas, e, įsipareigoja e, veikti duomenų apsaugos rytyje. Aš tą vakar irgi minėjau. E, Dėl duomenų apsaugos direktyvos tiek tarybos, tiek valstybių narių požiūrių tas mūsų, ta mūsų pasiekta darybose pusiausvyra yra gera pusiausvyra, kad galėtumėm apsaugoti duomenų apsaugą ir galėtumėm tuo pačiu leisti dirbti policijai bei teism, teismų institucijoms. Dar norėčiau pasakyti, kad pirmininkaujančios šalies e, darybinėje grupėje mes turime kriminalinės policijos vadovą. Ir jis e, žiūri, kad tarnybos gerai naudotųsi tuo instrumentu ir kad joms netrukdytų kai kurie instrumentai, kad būtų reikalinga pusiausvyra. Dėl kontrolės prie išorės sienų Čia norėčiau du dalykus paminėti. E, pirmiausia, ar valstybės narės gali e, bendradarbiauti ir tą situaciją spręsti. Sakysiu taip. Pavyzdžiui, e, Eurodac mašinos. Pavyzdžiui, Graikijos, Graikijoje, salose, pasienyje, ten yra labai didžiuliai srautai valstybė narė čia labai daug ką nuveikė su valstybėmis narėmis, ji ir toliau dirba, kad galėtų spręsti problemas. E, taigi darbo jau padaryta nemažai, dar daug lieka. E, toliau e, darbas su ES piliečiai. Kodėl reikia tikrinti piliečius išvykstančius iš Šengeno? Todėl, kad tie piliečiai, kurie atvyksta į E, Šengeną per išorinę sieną yra kontroliuojami, tai yra minimali kontrolė, jie, e, žiūrimi jų pasai. Mes e, turime galimybę sistemingai kontroliuoti ir pasižiūrėti, ar tas pasas yra pavoktas arba padirbtas. Mes turime galimybę sistemingai išsiaiškinti, ar tas žmogus yra e, yra, e, neturime galimybę sistemingai tirti, ar tas žmogus yra paieškomas. Tai čia yra diskusijų objektas. Aš suprantu, kad čia gali skirtis pozicijos, tačiau vis tik tais norėčiau pasakyti, kad negalima e, e, išsiaiškinti iš karto, ar SIS sistemoje jisai yra įrašytas, ar dėl to, kad jisai potencialus teroristas, arba e, E, dėl kitų priežasčių, dėl visa waiver ir amerikiečių prašymo. Mes, kaip pirmininkaujanti šalis, bent jau aš čia nežinau, ko amerikiečiai dar prašo. Dėl CBRN. Tai yra toks elementas, ties kuriuo dirba valstybės narės. Čia turiu galvoje pirmiausia sprokstamasias medžiagas E, buvo labai nemažai investuota, labai daug darbo buvo padaryta vidinių saugumo tarnybų ir e, TVR taryboje labai daug šią temą buvo šnekama. Luksemburgė tai yra e, tokias rytis, į kurią labai daug investuota, kadangi mes turime labai didžiulį krovininį oro laivyną ir tą, tuos krovinius, kurie vežami oro keliu, reikia labai atidžiai tikrinti. Kitas dalykas dėl prevencijos. Na, nebent klystu, bet pasakysiu, kad 20 e, lapkričio taryboje ministrai detaliai nagrinėjo e, radikalizacijos prevencijos klausimą. Taigi su komisija buvo atliktas labai didžiulis darbas buvo surinkta konferencija, kur rinkosi teisingumo ministrai, ekspertai. Žinome, kad tai yra sunkis rytis e, regioninių e, e, ir vietinių mastu atlikta labai daug darbo pilietinės visuomenės. Darbas sunkus, sudėtingas, ministrai pripažįsta, kad tas darbas yra svarbus ir jie yra pasirengę uh, finansiškai remti tiek specialistų rengimą, tiek jų apjungimą į tinklą, kad būtų galima keistis patirtimi, nes patirties šioje srityje valstybėse narėse sukaupta yra tikrai neblogos. Taigi labai svarbu tą patirtimi keistis. Labai svarbu, kad tą patirtimi galėtų naudotis visi, kad e, visi galėtų naudotis viskuo taip pat ir švietimo srityje. Taip norėčiau pabrėžti dar, kad norime padėkoti privačiai valstybei už, už tai, kas buvo nuveikti per paskutinius trilogus. Taip pat labai, taigi labai norėčiau už tai padėkoti privačiai valstybei. O dabar ponas Dekerkovas, prašau. Ačiū. Taigi, norėčiau sureaguoti į tos klausimus, jų buvo tikrai labai labai daug. Na, pabandysiu šiek tiek sugrupuoti, tai galbūt geriausias būdas būtų juos atsakyti. Pirmiausia, dalinimas informacija ir prevencija. Na, pakartosiu tai, kas jau buvo pasakyta. Patinka mūsų ar ne, sakys, ar tokios kokios yra. Nacionalinis saugumas yra valstybių narių kompetencija, išskirtinė kompetencija na, aš stengiuosi, kiek tik įmanoma, kurti ryšius tarp šios bendruomenės, kur dirba už apsangos ribų ir ES įrankių. Ir tai nelengva. Kai buvo svarstama dėl Lisabonos starties, tai kurios valstybės narės reikalavo, kad šis klausimas liktų ne ES kompetencija. Na, galbūt kažkaip reikės paklausti, galbūt šalia nacionalinio saugumo yra ir Europos saugumo klausimas. Ir tai tikriausiai yra toks procesas, kuris vyks pažingsniui. Kuo labiau užtikrinsime ES patikimumą, tuo, tuo labiau paskatinsime tą bendruomenę veikti ES sistemos viduje. jau anksčiau minės institucinė šizofrenija. Na, Lisabonos sutartis yra gana naujas dalykas. Žinau pasakyti, kad bent 15 metų buvo kūriamas trečiasis ramstis, tikintis, kad tai bus perkelta galiausiai į pirmą ramstį. Tačiau ne, nieko panašai nevyko. Manėme, kad galbūt komisija galbūt galės pradėti pažinti procedūras ir galėti daryti spaudimą valstybės narėms, tačiau to taip nėra. Atsimenu, praktisis metais buvo norima priimti sprendimą, kad būtų galima bausti valstybės narės, jeigu nebendrabiavo su Europolu arba Eurojustu, tačiau iki to šiol nepreita. Ir nepreita ne dėl komisijos veiksmų. Dėl to mes labai džiaugiamės beje to, tuo, ką daro pono Junkerio vadovavimo komisija. Jie tikrai ėmės kai kurių labai svarbių pasiūlymų. Olivija keletą paminėjo, keletą pasiūlymų. Beje, teisė, kur nėra vienintelis klausimas. Olivija kalbėjo ne, ne tik kalbėjo mažai apie tai, ką daro vidos reikalų direktorate, nes ten apie tai daug kalbama yra, kaip apsaugoti vadinamos minkštosius taikinius. Čia reikia dalinti informaciją, taip pat reikia pasiruošti tam, prijaukinti šią temą. Ir čia labai dirbama iš įvairių pusių yra. Pavyzdžiui, aviacijos saugumos srityje daug dirbama. Vienas puikių dalykų, ką uh, Olivija pasiekė, tai kad pabandė pripratinti bendruomenę prie šių naujovių. Na, viskas, žinoma, nevyks per naktį, per vieną naktį, tačiau svarbu yra tešiai dalykas, kad uh, informacija geriausiai dalimas tada, kai yra pasi, pakankamai pasitikėjimo. Ir dabar galime na, suprasti, kad to pasitikimo trūksta. Čia reikia dirbti. Turbūt 30 metų užtruko, kol Herbertas Hooveris sugebėjo įvesti federalinę policiją, kuri veiktų greta valstybių policijos, o mes juk net, net, net nesame federacija. 36 straipsnis trečioji dalis apie tai kalba įstarties. Bet kodėl sunku dalintis informaciją? Na, dėl to, kad džihadis apibrieštis labai skiriasi. Ir žvalgybos tarnybos savo metodais renka tos informacijos trupinius, gali turėti tam tikrų gairių, Pavyzdžiui, galima stebėti kur nors vieną asmenį, kuris galbūt pabišytas radikalesnis, kuris gali užsiminti keliauti, gali reikėti apie, reikėti apie informaciją. Ir bandoma tą informaciją rinkti. Bet jau būtų galima dalyti informaciją valstybių narių ir tuomet greičiau parengti bylą ir imtis veiksmų prieš tą asmenį. Kasgi svarbu saugumo tarnyboms, nes svarbiausia yra apsaugoti savo metodus ir šaltinius. Jeigu atverti duris, jos taptų visiškai skaidriomis, tai tarnybos žlugtų. Na, mane pati bėja stebina tai, kad reikalavome visiško skaidrumo. Jeigu, turėsime, jeigu, norėtume, jeigu reikės mums paaiškinti, kaip PNR bus naudojama, konkrečiai tiksliai, tai tuomet tie žmonės, kuris pastarysime aptikti, jie tiesiog ims kitais būdais dirbti. Ir teroristai keičia savo veiklos būdus būtent dėl to, kad jie vis geriau sešta, kaip veikia mūsų tarnybos. Na, taip jau yra. Patinka jums ar ne. Privatumas toliau. Žinoma, svarbus yra dalykas, ypač 78 straipsnis iš Hartijos yra labai svarbus. Tačiau reikia rasti tinkamą pusiausvyrą. Valstybės narės dalinasi vis daugiau informaciją. Ir žinoma, reikia kurti tvirtą duomenų apsaugos sistemą. Tačiau jeigu ta sistema bus per, na, per griežta, bus reikalavim per daug, tai tiesiog jie bus nesnaudojama. Tai, tai yra kitas faktas. Dėl to reikia tik numatyti tinkamą sistemą. su kuo dar būtų galima sutarti? Na, kad panašu, kad trūksta vizijos, kokia turi būti sistema skirta duomenims rinkti ir dalintis. Per pasos 15 metų buvo labai tiek skirtingų iniciatyvų. Ir viską reikėtų galbūt šiek tiek suderinti, geriau, geriau sudėlioti, nes kyla problemų. Tik trūksta bendro vaizdo. Tai reikia užtikrinti ateityje geresnę sąveiką tarp tų visų skirtingų mechanizmų. Reikia geriau suprasti, reikia, kokių duomenų reikia. Manau, kad reikia rinkti PNR duomenis, netgi jeigu, kaip jūs minėjote, Paryžiaus atveju asmenis važiavo automobiliu. Na, bet tai nėra geras argumentas. Nereikia dėti reaguoti į praėjusią kovą. Reikia žiūrėti, kad efektyviausiai turėtų veikti. Kad dar į kitus klausimus atsakyti, e, kuriuos uždavė Jean Depre, e, aš Pasakysiu, kad dabar klausimas net nekyla, nes mes dėl, dėl, tai, dėl steigimo sutarčių, nes mes patenkinti jais. Bet yra pasakyta ketvirtajame straipsnėje, kad e, saugumas yra ekskluzyvinės E, e, ekskluzyvinis e, valstybių narių prioritetas. Tačiau 63 straipsnėje sakoma, kad niekas netrukdo valstybių narių tarnyboms bendradarbiauti tarpusavyje. Taigi tarnybos turi būti paprašytos bendrauti tarpusavyje. Tas ir yra daroma. Kai aš susituriu, susitinku su, tar, su tarnybomis, tai joms tą ir sakau. Labai svarbu veikti už institucinių uh, ribų, kadangi pagal sutartį, pagal sutartį institucinėse ribose to daryti negalima. Jie turi e, kurti nuolatinės struktūras ir policininkai nuo e, tą ir padarė. Jie pradėjo, nu, jie perėjo nuo e, amatininkiško bendradarbiavimo prie pramoninio bendradarbiavimo, sukūrė Interpolą. Dabar reikia tiesiog kažkaip tai surasti E, sutartyje vieta, pagal kurią galima būtų viską e, tiesiog institucionalizuoti. Moi, je présente Europol comme une plateforme. Aš sakau, kad e, e, Interpolas yra tarp agentūrinė platforma. Tai e, galbūt netgi klaida Europolų vadinti tą struktūrą. Galbūt kitaip reikėtų vadinti, kadangi tai yra informacijos rinkimo ir apdorojimo agentūra. E, Tai turi būti vieninga e, platforma, kur susitinka visos informacijos, surenkamos visos informacijos. Dar mm, Europolas labai nori, kad nereikėtų rankiniu būdu tirti SIS sistemą, nes SIS tai yra policijos sistema, policijos e, ir čia komisija turėtų tikriausiai pateikti greitų laikų pasiūlymą, kaip su tuo dorotis. PNR, Europos PNR, e, žinoma, reikia naudotis nuolatos SIS duomenimis. Ponas e, Lopes Aguilar. E, kalbame apie rodymą pirštais į, į tuos, kurie yra kalti, tačiau jeigu aš kalbėdamas su ministru jam kai ką pasakiau ir, ir ministrai patys pripažino, kad reikėjo aktyviau ir greičiau gyvendinti e, tai, ka, ka, dėl ko buvo priimti sprendimai. Jie patys tai pripažino e, prisiminę vasario mėnesio išvadas. Yra bendras kolektyvinis suvokimas, kad kai sprendimai priimami Briuselėje, jie turi būti gyvendinti valstybėse narėse pirmininkaujančios valstybės atstovai ir aš bandėme, bandysime e, surenkti tą sudėtingą pokalbį šį penktadienį. E, tai, tai nelengva. E, bandysime pažvelgti tiesiai akis ir išsiaiškinti, kokie duomenys teikiami ir kokie ne. Bet aš tikrai nekritikavau lybę komiteto. na, švelniai tariant, E, dėl PNR e, sutarties trišaliai, susiti, trišaliai darybos prasidėjo per lietai, bet e, turėsime nacionalinės PNR sistemas. Iš tikrųjų, valstybės narės mano, kad tai naudinga, jos nemano, kad reikia kažkokios naujos virš nacionalinės sekimo sistemos, bet ir aš tikrai sveikinu tai, kas vyksta. Mano pozicija, man patikėtos užduotis yra gana keistos. Sofija Intveld klausė manęs, kieno vardu aš kalbu. Iš mano postą sukūrė valstybių ir vyriausybių vadovai ir bandau, kiek įmanoma, veiksmingiau ir sklandžiau dirbti, nes Na, žaidimas yra tik, tai tikrai sudėtingas, yra daugybė veikėjų ir žaidėjų, bet bandau būti konstruktyvus. Ar aš našiai naudoju išteklius? Na, išteklių, daugiau išteklių nepakenktų, bet tai nesmė. Bandau draugę su komisija ir EIVT palaikyti kiek įmanoma geresnius ryšius, kad galėčiau mobilizuoti turimus išteklius ir draugę su valstybėmis narėmis kurti pasitikėjimų grindžiamus santykius, kad žinočiau apie jų poreikius ir, ir kad juos būtų galima atsižvelgti nuojame, nuojo sistemoje, nuojame kontekste. Santykiai su parlamentu. E, žinau, kad jūs jau laukiate mano veiklos ataskaitos. Aš bandysiu ją, joje tikrai aprašyti tai, ką, ką pavyko nuveikti. Sutinku su Raulio išsakytą mintimi, kad pre, pre, Prevencija yra naujas rytis. Vis kaip pavyzdį rodau prancūzus, nes jie buvo pirmieji šioje srityje. Prieš ketveris metus prancūzai nebuvo suinteresuoti prevenciją, tai labiausiai rūpėjo Britams. Britai išbandė įvairiausių būdų, jie padarė klaidų, bet jie pateikė įdomiausią pasiūlymą. Ir tai padarė poveikį ES darbo atvarkiai. Galėčiau paminėti Danus, taip pat Vokiečius, ką, ką jie nuveikė šioje srityje. Bet žinau, kad dauguma valstybių narių yra tikrai įsipareigoję e, padaryti daugiau. Net amerikiečiai prieš penkis metus ne, nežinojo, ką reiškia prevencija. Jų E, e, tuo metu New York'e vyko vadovų susitikimas, tai buvo tikrai didelės pažangos mom, lūžio momentas. Turiu pasakyti, kad dar neturiu aiškios nuomonės apie ideologiją. Susadink tris ekspertus prie stalo ir jie nesutars dėl to, kas yra esminė problema. Ar asmeninės problemos, tikslo nebuvimas gyvenime, uh, E, tapatybės nebuvimas, integracijos toka ir ar ideologija yra tikrai e, varomasis veiksnys, ar, ar, ar galbūt proceso pabaigoje tas paaiškinimas juodai baltomis spalvomis ir paskatina smurtinį elgesį. Tačiau aš už tai, kad dirbtume visais klausimais. Žinoma, daugiau reikia nuveikti internete, dar pasižiūrėsime, ar mums pavyks įdėkti pa, pa, pradėti tą formą, mokymai. Reikia renkti mokymus, kad būtų galima, kiek įmanoma, ankstyvesnėme etape aptikti radikalėjimo ženklus. Bet aš labai raginu e, dirbti sanglaudžiai ir kovoti su islamofobija, dirbti švietu švietimo srityje, e, pasiekti kūrybinį mąstymą, pasiekti jaunimo politiką, daugiau tikriausiai negalime nieko padaryti. Ir Europos islamas. Žinau, kad niekas nenori apie tai kalbėti, bet Europoje gyvena 20 milijonų musulmonų. Jų skaičius dar išauks. Mes turime jiems padėti. E, sukurti religiją, kuri būtų kuri egzistuotų tuo pačiu pagrindu kaip kita religija, bet kuri būtų atvira ir atitiktų Europos vertybės tai sus, e, išorės finansavimo klausimas. Kai kurios valstybės yra prieėmę e, sprendimų teisės aktų šiuo klausimu neseniai, tai sudėtinga diskusija ir ji dar turės vykti ir tikiuosi, kad ji vyks netrukus. Buvo daug papildomų klausimų apie Turkiją. Pone Gomes, Turkija vis labiau įsitraukia į kovą su Daesh. Jie sumokėjo už tai kainą, tai įvykė Ankaroje ir kitur. Tai, kad sustiprinta partnerystė yra gera žinia. Yra daugybė kitų susijų aspektų, kuriais aš nekompetitingas kalbėti, bet priešakinėse linijose yra pažangos. Ir, kaip, ir su visomis kitomis šalimis turime įtraukti į bendradarbiavimą. Negalima viską stebėti pasyviai iš šalies. Kuo labiau įtrauksime ją tą šalį bendrą veiklą, tuo labiau užtikrinsime šalies lab, vidinį saugumą. Ačiū. Žils. Žinau, kad neturėjote galimybės atsakyti visus klausimus, bet ačiū už tai, kad pabandėte padaryti, apriepti daugumą užduotų klausimų. Dabar žodis Olivije. Olivije, atsiprašau, kad prašysiu kalbėti trumpai, bet mes tikrai labai vėluojame. Bandykite, kiek įmanoma, trumpiau. Bandysiu. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad mes ne e, improvizuojame veikdami. E, iš tiesų, mes dabar labai pagreitinome savo veiksmus po šių įvykių. Mes dabar tiesiog naktį dirbame kaip kokie duonos kepėjai, kad ryte turėtume šviežių bandelių. E, Tačiau norėčiau priminti, kad e, dešimt metų jau turime Europos strategiją, kuri paremta, e, kovai su terorizmu paremta e, keturiais pilioriais. Prevencijas, apsauga, veikimas. Ir visi. Ši Ir visi šitie ramščiai turi būti tarpusavėje sustiguoti. Viskas, ką siūlome, atsako į teisiškumą e, ir į žmogaus teisų laikymasi. Pirmiausias e, sensorius yra komisija. Mūsų teisės tarnyba dėl neįgyvendinimo. Aš suprantu, kokia yra žinia ir iš tikrųjų penkių metų perinamasis laikotarpis po Lisabonos sarties baigėsi ir komisija visiškai prisims atsakomybę už kai kuriuos pažeidimus. Ir nemažai e, veiksmų šioje srityje jau numatyta. Komisija atlieka savo sutarčių sergėtojos vaidmenį visapusiškai. Pateiksiu paprastų, banalių neįgyvendinimo pavyzdžių. Kai kalbame apie neįgyvendinimą, e, suprantame, kad kažkas pasiūlyta, primtas sprendimas dėl teisinių ar praktinių, teisėkūrinių ar neteisėkūrinių priemonių ir jos nėra neįgyvendinamos. Priežastis, paaiškinimai gali būti įvairūs. Politinės valios stygius, uh, techniniai netitikimai išteklių stygius, Žil kalbėjo apie pasenusias informacijos technologijų e, sistemas pasienyje, policijos bendarbiavimo stygius, bet noriu pasakyti, kad Europolas bando susijęti visas 28 valstybės narės, įtraukti jas į ES konfidencialaus ligmens sistemą. Kai kurios valstybės net nesulaukia iki siūlymo prisijungti prie tos sistemos. Jeigu norite kalbėtis, bendrauti apsaug, na, apsaugotoje sistemoje, turite bent turėti internetą, ryšį. Europolas gali tai pasiūlyti, bet jeigu to net neprašote, tai problema. Europolo domenų centras, domenų bazė apie e, kelia, keliautojus. 5 tūkstančiai e, tų kovotojų e, yra iš e, yra iš, iš Europos, kurio tarpu 20 tūkstančių yra iš, kitų, iš šimto kitų valstybių. Ir kai kuriais atvejais mm, buvo nesugebėta surinkti reikalingą informaciją. Tai yra politinės valios klausimas. Informacijos miniai daug jau pasakyta. Mes žinome, kokie apribojimai egzistuoja sutartyje. Yra dar vienas svarbus dalykas, kurį norėčiau pabrėžti. Turime suprasti, kad egzistuoja svarbių skirtumų tarp žvalgybos, teisėjai saugos institucijų, policijos ir teismų sistemos. Kalbant apie jiems suteiktus mandatus, ty, pasitelkiamas tyr, tyrimo metodus, priežiūros galiojančias sistemas ir bendrus tikslus. Kolektyvinis informacijos rinkimas, tai yra žvalgybos e, tarnybos darbas, e, vyksta ne pagal tas pačias taisyklės kaip klasikinių teisės saugos institucijų darbos. Ir tai yra problema egzistuojanti ir valstybėse narėse, ir Žilis bandė suderinti tai, pristatėmės Europolą kaip pagrindinį informacijos centrą, tai bus, būtų vienas iš, iš, kel, iš kelių, kurio reiktų eiti, bet kalbant apie darbo pasidalymą, tas pats egzistuoja valstybėse narėse, turime su to susitaikyti. Ar yra sprendimų? Tikriausiai taip. Ar įmanoma bendradarbiauti su tomis institucijomis aktualiausiais klausimais? kuomet nesikeičiama operatyvinė informacija, bet strateginės svarbos informacija. Taip. Ir matome, kad komisijos direktoratai taryba užsima rizikos vertinimu. Tai nėra e, žvalgybinių duomenų rinkimas, tai yra analitiniai metodai ir duomenys. Tai yra e, pasirinktas veikimo būdas Ir, ir tada politinė institucija, remdamas tą informaciją, turi vertinti riziką ir nuspręsti, ar reikintis priemonių ar ne. Pavyzdžiui, Žilis kalbėjo apie civilinės aviacijos apsaugą. Dėl surinktos informacijos buvo pakeisti įstatymai. Taigi, įmanoma praktiškai dirbti, bet tai procesas, kuriame dirbame ir tuo pat metu mokomės, kaip dirbti. Reikia asitarnauti pasitikėjimą. Ir sprendimus priima žmonės, kurie gauna daug didesnius atlyginimus nei aš. Dėl prekursorių. Taip pat e, sprokstamųjų medžiagų veiksmų planas. 2008-aisiais buvo patvirtintas planas dėl tų medžiagų, dėl CBRN, taip pat 2009-aisiais buvo dėl sprokstamųjų medžiagų. Visi veiksmai, beveik visi veiksmai įgyvendinti. Aš kalbėjau apie e, darbo prekursorių srityje su suintensyvinimo, sugriežtinimo. Yra komisijos 2016 veiksmų programoje numatyta metų viduryje pristatyti ataskaitą, kaip vyksta CBRN sprendimo įgyvendinimas. Buvo Baršet pastate, kur susitikau su brandoliniais, brandolinių technologijų ekspertais. Buvo kalbama apie vadinamas e, nešvariai pagamintas bombas. E, sprogmenis. Mes parengsime tą skaitą ir pristatysime, ko pasiekėme ir, ir kur dar yra spragų socialiniai mokslai. Visiškai sutinku su jumis, ponė. Iš tikrųjų, tam, kad pa, pa, pasiūlytum alternatyvę retoriką, kad, kad tavo balsas skambėtų įtikinamai tinkamoje vietoje Ir reikia ne tik kurti kitokius šūkius, reikia labiau įsigilinti, suvokti į to reiškinio priežastis. Jei neįvertinsi tinkamai problemos, nepasiūlysi gero sprendimo. Esmė ne, ne tai, kaip tai įvardinsime. E, informacijos technologijų e, forumo darbas taip pat radikalėjimo prevencijos, radikalėjimo informacijos centro darbas yra svarbus nes vykdomi apsilankimai, taip pat kaupiami pažangiausios praktikos pavyzdžiai. Jeigu norite žinoti, kas nuveikta Danijoje, Barcelonoje, rasite telefono numerį galite, ir galite paskambinti ir kalbėtis apie tai. Ir reikia nuo, nuo teorijos pereiti prie darbų, prie veiksmų. Ir su mūsų parama jie dabar imasi e, steigti konsultacinius. Mm e, centrus valstybėse narėse ir trečiosios šalyse. Aš nesutinku kad, su, su mintimi, kad tai neveikia nuo vasario mėnesio. Kiek aš pamenu, RAN programai skirtas paskutinės lėšas panaudojame rugsėjį, kuomet, buvome, kuomet buvo surinkta konferencija skirta informacijos technologijams. E, vyko konkursas tam radikalėjimo e, švietimo centrui kurti. E, ir yra jų veiklos ataskaita, jeigu susisieksite su jais, pamatysite, jie patiks informaciją apie tai, kiek susitikimų, kiek dalyvių, kiek projektų gyvendinta. Noriu jūs patikinti dėl to. Ir dar du paskutiniai dalykai. Pinigų plovimas. Ko trūksta ketvirtoje pinigų plovimo direktyvoje? Ketvirtoji pinigų plovimo direktyva pagrista vidaus rinkos teisinių pagrindų ir pinigų plovimas iš dalies, bet nenuosekliai tapo baudžiamuoju nusikaltimu daugelie valstybių narių. Ir nesau, kad mes tai padarysime, bet svarstama galimybė papildomai šalia šios direktyvos ir, ir, ir parengti e, euro Europinių nusikaltimų direktyvą ir numatyti baudžiamasias sankcijas už tokį nusikaltimą valstybėse narėse, pavyzdžiui, e, aplaidus pinigų plovimas, taip pat pinigų plovimas, kuomet pats jį vykdai. Ir galiausiai noriu atsakyti švedijos medžiotojams. Bandžiau pasakyti, jog šaunamieji ginklai, aš kitaip viską pristatinėjau iš kitos pusės. Mūsų problema yra didžiausia problema yra juodoji rinka, kurioje yra arba e, nebenaudojami ginklai, arba kariniai ginklai e, atvykę čia iš kai kurių trečių šalių. Ir, ir, ir tai yra didžiausia mūsų problema. Bet norėjome Mm, išlaikyti pusiausvyrą ir bandėme suskirstyti ginklus į tam tikras kategorijas. Kai kurie taps visiškai draudžiami, kai, kurie, kai kuriuos norint naudoti turėti reikės įgyti leidimą, žinau, kad taip yra su medžiotojais, dar, dar kitų ginklų atveju reikės tiesiog pareikšti, kad turi ginklą ir taip pat bus galimybė ir bus tokia ginklų kategorija, kuriems nebus jokių reikalavimų. E, laisvo prekių judėjimo dvasioje norime viską suderinti ir užtikrinti didesnį saugumą čia. Švedijos medžiotojai tikrai neturėtų rūpintis, jeigu tik pas juos yra, jeigu tik egzistuoja veikianti nacionalinė sistema, pagal kurią reikalaujam arba išturėti leidimą įsigyti ginklui, arba registruoti tą ginklą. Uh, Ačiū, sako pirmininkas, ačiū kad, už tai, kad atsakėte į narių klausimus. Kolegos, vyko intensyvios diskusijos, mes šiek tiek atsiliekame nuo, nuo darbo tarkės, bet aš sąmoningai leidau kalbėti mūsų svečiams, nes mums reikėjo išgirsti atsakymus į tokius svarbius klausimus. Ir aš tikiuosi, kad mūsų kalbėtojai vertins tai, kad Nors atrodė, kad viskas bus paprasta, bet iš tikrųjų įvyko diskusijos svarbiausiais klausimais, kuriais mes užsijimame gyvendinimo srityje. Ir buvo, vyko tikrai intensyvios diskusijos, dalyvavo visi nariai, manau, kad tai buvo geras dalykas. Noriu padėkoti Jums visiems trims už jų indėlį šį rytą, už Jūsų indėlį šį rytą. Ačiū visiems. Ačiū kolegos už jūsų laiką. Atsiprašau mūsų svečių, kurie yra čia ir kalbės kitą mūsų darbos arkės temą. Kolegos, jeigu išeidinėjate, prašau tai daryti tyliai ir pereisime prie kitos darbos arkės temos. Ačiū už jūsų kantrybę. Colleagues, as um, our guests. Kolegos, mūsų svečiai jau ateina, taigi trumpai pristatysiu ataskaitą. Atsiprašau visų, kurie laukia šio klausimo, labai atsiprašau, kad e, buvo vėluojama, jau prisim atsakomybę už tai. Taigi, 22-23 klausimai, bendrabiavimo sutarimai tarp Eurojusto ir Ukrainos ir tarp Eurojusto ir, ir Jotkalnyjos. Šie du darbotvarkės klausimai. Bus bendros diskusijos ir sveikinu atvykus Mišelė Konings, Eurojusto pirmininkė, kuri pirmiausia pristatys Eurojusto kolegijos veiksmus, kuri po atlikto Eurojusto veiksmų vertinimo bei po Eurojusto sprendimo įgyvendinimo. Taip pat jis turbūt pasisakys ir dėl abiejų bendrabiaus turčių, tiek su Ukraina, tiek su Jotkalnyje. Nes kaip tik dėl to dabar klausomas su komitetu. Ir toliau antroje dalyje kalbės mūsų pranešėjai išlibė Iš pradžių ponė Kaufman. Beje, atsiprašau, bei pranešėjau už vėlavimą. Taigi, ponė Kaufman ir po to ponė Grisbek. Ponė Grisbek yra pranešėja dėl sutarimo su Jotkalnyje. O po to galis pasakyti kiti nariai. Ir dar kartą visų kolegų atsiprašau, visų kolegų, kurie laukia šio klausimo. Ir Pradėsime nuo ponios Koneks. Na, prašau, pabandykite trumpiau galbūt kalbėti, negu planavote. Mes vėluojame. Norime, kad užtiktų laiko ir pranešėjams, kurie turbūt turės anksčiau išeiti. Atsiprašau, kad apriboju laiką. Prašau. Ir ačiū, kad atvykote. Thanks a lot, Mr. Chair. Ačiū, ponia pirmininkė, gerbiami nariai, pranešėjai, gerbiami komiteto nariai. Man kaip visuomet malonumas ir garbė galėti pristatyti Eurojusto veiklą. Norėčiau pristatyti Ernst ir N. Young įmonės ataskaitą dėl Eurojusto veiklos. Tai yra nepriklausomas šalinis vertinimas. Taigi matome pirmąją e, pirmą skaidrę. Ir kas penkis metus turi būti atliekamas toks vertinimas. Taigi dabar buvo atliktas pirmas. Beje, tuo pat metu buvo patvirtintas ir Eurojusto veiksmų planas. Lapkričio 24 dieną tai buvo padaryta komitete. O Ernst ir Young ataskaita yra nepriklausoma ir tris dalykus tam jie buvo vertinami. Pirma, tarybos sprendimas buvo vertinamas. Dėl to, kaip buvo vertinama dėl to, kaip Eurojustas šiuo pagrindų nustatė savo veiklos ciklus ir toliau buvo vertinamas Eurojusto veiksmingumas ir efektyvumas. Ernst Young ataskaitoje buvo paminėti tie dalykai, kurie galbūt ne iki galo gerai veikia. Ir taip pat jie pabrėžia kai kurios dalykus, kur yra šiek tiek daugiau erdvės dar platesnė veikla, kur yra ką pagerinti. Taip pat buvo patikta šiek tiek rekomendacijų, buvo pasisakyti dėl dviejų priemonių, kas turėtų ne Eurojustas, bet valstybės narės bei teisėjo konstitucijos priimti sprendimus. Taigi būtent taip pasiteks ir pristatyti. Kas buvo vertina teigiamai, tai kad iš veiklos vykdomosios pusės buvo nustatyta, kad tas teisės pagrindas yra geras, kurio dirbama, kad darbas srautai vis didėja ir kad pavyksta gerai dirbti, nepasto, kad darbas srautai didėja, o išteklių kiekis nedidėja. Rekomendacijos. Jos yra skirtos aštuonioms sritims Pirmiausia, raginama aktyviai veikti gyvenant 2008 metų tarybos sprendimą. Čia bija taisės ir kitais svarbi dalykais. Pavyzdžiui, Ženvelį darbo grupė. Jie per šeštąjį dėrybą tam parengė ataskaitą, baigė rengti ataskaitą ir veiksmų planą. Ir taip pat kolegija priimtas ir veiksmų planas Taigi tai yra tie dalykai, kurios turėjo padaryti valstybės narės. Čia matome sąsąją su tarybos sprendimu. Jie manau, kad ataskaita pateikiama kaip tik pačiu laiku, nes kaip tik ir taryba ir Europos parlamentas tikiuosi galės pradėti įdomias ir vaisingas diskusijas, kaip toliau plėtoti Eurojustą bei Eurojusto reglamentą atsižvelgiant į sutartį dėl ES veikimo. Taigi labai labai gerai, kad dabar pasakė išoriniai vertintojai dėl Eurojusto veiklos. Ir taip pat galima žvelgti tai, ką pasakė klientai. Dėl to, kaip įgyvendinamas yra tarybos sprendimas. Ir Eurojustas gali tarsi veiksmus paremti šiomis rekomendacijomis. Pirma rekomendacijų grupė siejasi su dvirtuoju sprendimo straipsnių. Ten kalbama apie juristų socialinio koordinavimo sistemą. Ir čia buvo imtasi keletas skirtingų veiksmų. Pavyzdžiui, 2008 metais buvo FISH sistema pradėta naudoti, taip pat ENCS sistema pradėta naudoti valstybės narėse. Ši sistema yra prieinama atstovams Eurojuste. Euro taip pat ir elektroninė sistema. Ir e, visą šią bylų sistemą mes vis atnaujiname ir stebime, kaip vismas ir sekas įgyventi NCS sistemą. Taip pat nuolat bendravimą su Eurojusto korespondentais atstovais. 12 metais buvo, 14 metais ir 16 metais vasario mėnesį vėl bus posėdis, kad galėtų visi ekspertai pasidalinti žiniomis ir patirtimi, kaip sekasi gyventi ENCS sistemą. Taip pat vyksta posėdžiai tarp Eurojusto ir EJN. Vyks posėdžiai tarp Eurojusto kontaktinių taškų ir ETN kontaktinių taškų. Iš kitos pusės Eurojustas skatina ir kontaktinės menų įsitraukimą ir į rinkodaros seminarus. Tuo mes siekime geriau informuoti mūsų vartotojus, kaip geriau pasinaudoti e, teikiamomis paslaugomis. Ir ketiname reikti tiek e, rinkodaros seminarus, tiek seminarus valstybėse narėse, kurie bus skirti atskiroms jau vartotojų grupėms, kad galės geriau susipažinti su sistema ir geriau pritaikyti savo informacijos rinkimo sistemas. Ir toliau dar techninis dalykas. Kolegija svarsto, kad galėtų būtų, būtų siekima platesnė prieiga prie Euroistų sistemų. Norėčiau tęsti ir kiek turiu laiko. 5 minučių turėtų užtekti. Taigi labai trumpai tai taip pat sies ir su prisijungimo saugumo klausimu. Yra 14 saugių prieigų, skaitokų valstybių narių ir toliau plėsime ryšius valstybės talimis ir stebėsime, kiek galima tą prisijungimą padidinti. Toliau kita skaidrė. Matome 15 straipsnį informacijas teikiamas. Informacija, kuri turi būti pateikiama Eurojustui. Norime, kad būtų matytas paprastas, aiškus būdas, kaip būtų galima informuoti Eurojustą dėl tarptautinių tyrimų, tarptautinių bylų, jeigu manoma, kad Eurojustui reikia apie ją žinoti. Čia 13 straipsnė E dalis. Tai 13 E straipsnis. valstybės narės turimtis veiksmų, kad būtų galima nuolat bendrauti su nacionalinėmis tarnybomis ir sukurti suderintą prieigą, kuri buvo patvirtinta kelis metais, tuomet buvo patvirtinta bendra domenų įvedimo politika. Taip pat planuojame kasmetinę grįžtamo ryšio teikimo sistemą valstybės narėms. Tai yra, kasmet bus teikiama ataskaita visiems narėms dėl jų vykdomos veiklos šioje srityje. Toliau, koordinavimo sistema pagal pareikalavimą. Ji buvo skurta po, po to, kai įsigaliojo tarybos sprendimas ir, na, nelabai tai atsitinka ta sistema naudojimasi. Klientai nelabai e, nori naudotis. Jie gauna naudotis ir e, mobiliu telefonu, Mes esame tą sistemą išplėtę, tačiau tik tais atkažiais jie pasinaudojimo. Vis tik, kai jau pasinaudojama, naudomas sėkmingai, nes ir kitomis temomis tuomet galima greičiau pasinaudoti. Tačiau kol kas tiesiog entuzijazmų šiek tiek trūksta. Toliau, kitos rekomendacijos siejasi su strateginiu planavimu rekomenduojama atlikties ribotų skaičių prioritetų ir paskirti išteklius būtent šiems dalykams ir taip pat numatyti pakankamą lankstumą, kad teroristus galėtų greitai reaguoti į kitus iššūkius. Nes organizacija, kuri turi reaguoti į, į paklausą, taigi gauname įvairių labai už, užklausų. Tačiau turint galvoje vidaus saugumo darbo atvarkė bei migracijos darbo atvarkė tos klausimus, tai be abejo supratome, kad artimiausiai ateičiai, tai sakykim, metams, tai tikriausiai bus tarp trijų, tarp trijų e, prioritetų, kad svarbiausi dalykai bus e, terorizmas, nelegalus migrantai bei kibernetiniai nusikaltimai. Būtent čia sustaksime ir sieksime būtent čia skirti geriausiai iš, geriausiai paskirti išteklius, administracinę paramą, būtent šioms prioritetinėms sritims, kai jas jau koledžas patvirtins. Toliau. Trečia rekomendacijų grupė. Ernst Young mano, kad e, teisės lydėjai turėtų geriau apibriežti funkcijas. Taigi parlamentas ir taryba turėtų tai padaryti, geriau apibriežti pirmininko, kolegijos ir pastario direktoriaus į funkcijas geriau apibriežti žinoma, mes na, negalime ilgai laukti tokių pakeitimų, turime nuolat dirbti ir pristaikyti prie mūsų situacijos, taigi turime nuolat derinti savo struktūrą, turime, pavyzdžiui, ir vykdomąjį komitetą, kuris turi daugiau įgaliojimų, tačiau kai kurie įgaliojimai perdavėme ir direktoriui. Na, bet visą tai jau bus aiškiai aptariama reglamente, o tai jau yra teisės lydėjų darbas. Toliau ketvirtoji rekomendacija. Rekomenduojama Eurojustui pagerinti vidinių struktūrų darbą. Kolegijoje yra atskiros komandos, darbo grupės, kelių tipų darbo grupės ir siekiama, kad visas šis grupės būtų labiau orientuotos į atskirus projektus, būtų iš, aiškesni numatyti atlikimo terminai ir aiškesnis at, atskaitomumas ir atsakomybė, bei reikia geriau stebėti rezultatus. Tai bėsiesi su antrąją rekomendaciją kad, ir su strateginiu prietatų nustatymu. Toliau pen, penkto rekomendacija. Ernst Young mano, kad reikia bedarbiavimo praktiką geriau reglamentuoti ir įvertinti, kaip tai paveikia efektyvumą. Na, jeigu turime 28 valstybės narės, tai yra 28 uh, skyriai, kurie, na, užsima skirtingomis teisės sistemomis, bet to dar yra, reikia tai galvoje, kad kartais turime reikalų su verslo teisė, kuris kai dalykai yra teisiškai pareigos, kai kurie ne. Taigi kėlė sunkumų, tačiau šitų metų siekime tas temas paprastinti. Vis tik ir numatyta rengti atskirų renginių, kaip tik spręsti šiam klausimui. Šešto rekomendacija. Ernst Young mano, kad reikėtų gerinti procedūras, e, darbo, darbo procedūras ir reikia užtikrinti geresnę administracinę paramą asmenims skyriams. Mes rengėme veiklos vadovą, kurį tikriausiai parengsime iki metų galo ir tuomet jau imsimės veiklos vadovo įgyvendinimo. Kalbėsime apie vairias procedūras ir apie tai, kaip atvirkės Europos interesus, kad tai yra ne tik 28 valstybių suma. Toliau, 7 rekomendacija Ten tai kalbam apie tai, kad administracija turėtų toliau gerinti savo pastangas ir didinti veiksmingumą. Taip pat užtikrinti, kad kolegija galėtų geriau gyventi savo darbo programą. Na, tai yra tokia sritis, kur Eurojustas sieks numatyti daugiau rodiklių, atskiriams atvejams pritaikytų rodiklių bei numatyti geresnę stebėjimo sistemą. Ir tai darysime kitą metą. Žinome, kas daroma reversijos pretencijos srityse ir reikia tos veiksmus plėtoti ir įtraukti taip pat ir pačius veiklos vykdytojus iš valstybių narių. Ir paskutinė rekomendacija, aštuntas numeris, Estų Jengo rekomendacija reikia suderinti veiklos sritis su Europos prioritetais ir taip pat užtikrinti, kad organizacija veiktų atsižvelgdama į paklausą. Na tai. Pirmininkas, labai ačiū, Mišel. Dabar suteiksiu žodį pranešėjams. Prašau. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, und vielen Dank, Frau Konings. Ačiū. Pirmininkė, ačiū ponė Koning, labai detalus pristatymas, dėkoju Jums už tai. Ruoždamasis posėdžiui aš e, Ernst Young pranešimą perskaičiau, susipažinau su šio dokumento turiniu ir ateityje, kai dirbs Eurojustas, tikrai tai vaidins didžiulį vaidmenį. Prieš pasisakydamas prieš, apie susitarimą su Ukraina, norėčiau paklausti jūsų pranešime apie Sanjank įvertinimą buvo šnekama, apie keitimąsi informaciją tarp valstybių narių. Galbūt galėtumėte pasakyti, su kokiomis didžiausiamis problemomis yra susidurėma. Kodėl visa tai nevyksta taip, kaip visi įsivaizduoja arba taip, kaip, norėtų, kaip norėtųsi. Kalbant apie Ukrainą, tai iš tiesų mes e, esame ribojami laiko. E, Eurojustas ir Ukraina turi bendradarbiavimo sutartį. E, terorizm, kovojant prieš terorizmą ir prieš e, didelius nusikaltimus. Toje sutartyje yra numatytas operatyvinis bendradarbiavimas tarp Ukrainos ir Eurojusto, mm, <clears throat> ryšių karininkų e, darbas ir keitimasis informacija. Man atrodo labai svarbu yra bendros kontrolės institucijos. E, kontrolės institucijos konstatavo, kad e, Eurojusto pasiūlymai buvo perduoti ir kad e, darbo santykiai visi yra griežtai reglamentuoti. Europos Sąjunga nuo 1991 metų šios stebėsenos institucijos nepriklausomybė turi būti užtikrinta ir tuo užsiims e, e, ombudsmenas Ukrainoje. Ačiū. Visi turėtų tam sutarimui pritarti. Natalie Grisberg pranešėja. Bendradarbiavimui Eurojusto ir Juotkalnyjos e, dėkoju, Klodai. Iš tiesų, kalbėsiu trumpai. Kita vertus, turime šiek tiek laiko, kad papasakočiau dabar apie e, tuos e, reikalus, tačiau kolegoms norėčiau papasakoti, kad procedūra yra tokia, kur parlament, su parlamentu yra tik konsultuojamasi. Tai yra, na, tokia proforma daroma konsultacija, kad tikrai tų susitarimų keisti labai negalima, galima tiesiog mums pritarti arba nepritarti. Tuo pačiu, e, pirmininkė, jūs e, priminėte, kad per pastaruosius metus Eurojustas nuolatos vystėsi ir kad e, tai yra vienas iš e, centrinių bendradarbiavimo teisin e, baudžiamojoje srityje veikėjų ir taip pat pažymėtina, kad kova su organizuotais nusikalteliais turėjo galimybės išardyti nusikaltelių tinklus. Buvo suprantame, kad dabar atsakas europiniu mastu yra esminis dalykas ir e, bendradarbia, bendradarbiavimo gerinimas šioje agentūroje yra labai teisingas, geras dalykas ir mes tą nuolatos komitete kartojame. Ta patį sakėme ir e, mano e, šalyje įvykusių baisų, baisių terorizmo aktų išvakarėse. E, brangus kolegos, aš tikiuosi, kad tie kolegos, tie žmonės, kuriuos palėtė e, pasikesinimai Paryžiuje, negirdėjo, e, negirdėjo, kas vyko mūsų e, tame posėdyje, nes antraip prarastų dar daugiau pasitikėjimo Europą. Mm ir ateitimi. Valst... Ateitis ne šiandien, ateitis yra, ateitis yra ne rytoj, ateitis yra šiandien. Ir e, jeigu kažko negalima padaryti, tai tada pakeiskime, padarykime atitinkamus pakeitimus, nes mums reikia efektyvios Europos kuri galėtų kovoti su organizuotu nusikalstamumu, o tą nusikalstamumą, terorizmą, sukčiavimą mes kiekvieną dieną matome ir suvokiame, kad jie nepripažįsta jokių sienų. Ir ar mafijozas, ar teroristas, ar, užsi, ar e, nusikaltelis, jis tikrai sienų nepripažįsta. Ir mūsų atsakas jiems taip pat neturi turėti jokių sienų. Mes Jeigu turime bendradarbiauti tarp vyriausybių, turi tas bendradarbiavimas būti efektyvus ir dinamiškas ir visas apklausas bei procedūras turi palengvinti. E, dar du susitarimai. E, tai yra labai klasikiniai, e, sakykime taip, susitarimai, jie faktiškai panašus tiems susitarimams, kurie jau buvo sudaryti čia yra viskas, kas, kas numatyta tokiuose susitikimuose. Taigi tiek mano akimi žiūrint, tiek, kaip sakė kolegė, tie susitarimai didesnių problemų nekelia. Ir jūs norėčiau paraginti, brangus kolegos, patvirtinti tuos susitarimus. Tačiau prieš tai norėčiau užduoti keletą klausimų. Pirmiausia, Pone pirmininkė, ar galėtumėte apibriežti, kodėl tos dvi valstybės yra prioritetinės? Ar Balkanuose ta e, kova su e, organizuotų nusikalstamumu yra tokia svarbi, kodėl Balkanuose būtent tas valstybės reikia pasirinkti, kodėl ne Kosovos ar kažkokios kitos valstybės ir e, kokius prioritetus jūs rašote savo darbo tvarkėje, bei kaip, e, ką Eurojuste konkrečiai apibrėžėte kaip prioritetus. 2013 e, jūs e, nus, sakėte, kad susitarimas su Rusija yra prioritetinis. Kas, kaip šiandieną dabar padėtis, ar kažkur pakeliui pasimetė ta sutartis, ar vis, dar, ar vis dar jinai rengiama. Ir paskutinis klausimas, ar įmanoma, kad Europos parlamentas būtų reguliariau informuojamas apie e, prioritetus e, bendradarbiaujant e, policijai su kitomis valstybėmis, perdodant duomenis. Ir dar vienas klausimas, toks klasikinis klausimas, kuris užduodamas šiame komitete, E, dėl Eurojusto bendradarbiavimo susitarimo, kuris dar neįsigaliojo. E, kaip tie susitarimai, koks jų yra efektyvumas, kaip jie veikia, ar turite kokią statistiką ir kaip tie e, pareigūnais veikia Eurojuste, santykių pareigūnai, ar duoda tai, tai kažkokios tai apčiopiamos vertės. Galbūt galėtumėte tai paaiškinti e, per tą trumpą mums likusi laiką, kad galėtumėm e, viską matyti aiškiau ir skaidriau. Ačiū. Ačiū. Du nariai paprašė žodžio. E, šešėlinis pranešės ponas Štetinė ir paskui ponė Gomes. Prašau, ponė Štetinė. Ačiū, ponė pirmininkė. Tai tikrai didelė garbė man būti šešėliniu pranešėjai dėl šio pranešimo dėl Ukrainos. Ukraina išgyvena labai sudėtingą laikotarpį, vyksta karas, jis siekia bendarbiauti su ES. Ukrainai tikrai reikia stabilaus partnerio ir tik tokiu būdu uh, užtikrinsime pažangą ir reformas. Bendradarbiavimas su Eurojus metu yra svarbus ne tik Ukrainai, bet ir Europos Sąjungai. O kalbant apie Juotkalnyje, bendradavimas su Juotkalnyje šalimi kandidate, tai yra svarbus žingsnis e, šiai šaliai, kuri nori integruotis į ES ir ateityje turėtumėme padėti jai pasiruošti, pasirengti prisijungimui prie Europos Sąjungos. Ačiū už dėmesį. Ačiū už tai, kad kalbėjote trumpai, toliau žodis Anai. Tikrai malonu Jūs čia matyti, norėčiau paklausti, kaip Jums sekasi, ar Jums e, pavyksta pasiekti iškeltų tikslų savo darbe, ar pavyksta įtikinti valstybės narės bendradarbiauti uh, kai reikia veiksmingo teismų bendradarbiavimo ar kovojant su terorizmu ar, ar su korupcija, nes tai susiję. Užduodu šį klausimą žinodama tai, kad e, Portugalijoje yra prokurorų, kurie yra pareiškę, kad jie e, tikėjosi bendradarbiavimo iš Vokietijos institucijų, pavyzdžiui, korupcijos atveju dėl ginklų pardavimo, dėl pavandinių laivų pardavimo ir to bendradarbiavimo nebuvo. Vokietijoje kai kurie žmonės buvo nuteisti dėl korupcijos, dėl to, kad bandė papirkti kyšiais mano šalies pareigūnus. Toks bendradarbiavimas neegzistuoja, nes sandoris įvyko Vokietijoje tarp prokurorų ir nuteistųjų tam, kad nebūtų atskleista informacija, nebūtų atskleista, kas, pavyzdžiui, mano šalyje arba galbūt Graikijoje yra tie korumpuotieji žmonės. Tai atvejs, į kurį atkreipiau jūsų dėmesį. Taigi apie ką kalba taryba šiame sprendime? Juk mes labai akivaizdžiais korupcijos atvejais, kurios apima, apima kelias valstybės, leidžiame uh, E, situacijai išlikti nepasikeitusi leidžia, bendradarbiavimo nėra. Žinoma, šiam, kai yra klausimų susijusių su slapta jurisdikcija, tas, tai, tai tas pats kaip ir e, e, pinigų plovimo atvejais. Ana, mūsų dar laukia du klaus, darbotvarkės klausimai dėl Ukrainos aš tikiuosi, kad tai tikrai tas svarbus susitarimas bus pasirašytas, nes mes turime suteikti tinkamą paramą Ukrainai kovoje su korupcija, nes jų korupcija labai susijusia su korupcijos mažinimu mūsų finansavimo sistemose. Ačiū kolegos. Atsiprašau, Mišel. Manau, kad kai paskutinį kartą pas mus lankėtės, e, darbotvarkė buvo panaši, jūsų klausimas buvo įtrauktas, jis prie kitų klausimų. Taip pat buvo kovos su terorizmu e, klausimai. E, mūsų laukia dar du klausimai, yra atstovai, kurie turės jais pasisakyti ir turėčiau paprašyti, norėčiau paprašyti jūsų glaustai atsakyti į, į išgirtus klausimus, pabandysime kitą jų, jūsų apsilankymą mūsų komitete suplanuoti kitaip, palankės, daryti palankesnėms darbo atvarkė ir panariams kad skirtume pakankamai laiko jums, susitikimui su jumis. Bet prašau tik dabar atsakyti trumpai juos, tuos klausimus. Ačiū pirmininkė. Ačiū už klausimą, ponė Kaufman. Taip. ENCS turėtų turėti savo tinklą Tai nebejotinai svarbus dalykas kovoje su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu. Mums reikia tinklo, kuris pasipriešintų kitiems nusikalstamiems tikslams. Ir 14 straipsnis čia yra labai svarbus, ypač tai pasakytina apie terorizmą, nes 2005-aisiais buvo sukurta prievolė tarybos sprendimu valstybės narės tapo įpareigotos tiekti informaciją Eurojustui, taip pat informaciją apie terorizmą ir nuolatos informuoti Eurojustą ir visą nuolatinį skaitimasis duomenimis. Ir mes matome, kad mes turime visą aktualiausią informaciją apie užsienio kovotojus ir galime padėti strateginėme kontekste. Taip pat 2008-aisiais buvo pridės tarybos sprendimas dėl 13 straipsnio, bet dabar bandome, dabar kai sukurtas ENCS e tinklas, bandome nepamiršti prioritetų, kurie mums yra svarbiausi, bet žinoma, teismai daugelie šalių labai, turi labai daug darbo ir tai papildoma. Mūsų prašymas yra papildoma jiems tenkanti užduotis ir mes prašome informacijos, prašome, kad jie teiktų informaciją, tačiau dar tai mes kuriame e, tokį atskirą specialų tinklą, kuris apima teisėjus ir prokurorus ir akcentuojame tikrai prioritetinės sritis. Noriu pasakyti, kad mes panaudojame visas prieinamas iniciatyvas, viską, kad užtikrintume, jog tinklai, kad tuos vienus tinklus e, atremtų kiti tinklai. Tink, tinklai tai mūsų, gyva, tai mūsų egzistavimo logika. Aš sutinku su jumis dėl išsakytų minčių apie Ukrainą dėl sutarties projekto. Taip, domenų apsaugos klausimai buvo aptarti, dirba ombudsmenas, man atrodo, kad tai yra tikrai rimta garantija, o Jotkalnijos atveju taip pat egzistuoja reikalingos struktūros, prioritetai, prioritetų nustatymas, viskas susijęs su patirtimi. E, daugiau patirties turime bendradarbiavimą su Ukraina. Per dešimtį metų 65, 65 bylos buvo nagrinėjamos, buvo surinkti 25 koordinavimo susitikimai, tai buvo susijęs su problematiškais atvejais, susilaukusiais daug e, žiniasklaidos dėmesio tai buvo susijęs su kontrabanda, su, su kitais nusikaltimais. Na, kaip ir kitų septynių šalių atveju mes turime pasirašę bendradarbiavimo sutartis ir šiaip atpranos prie ponios Grisbek klausimo. Encouragement, Norėčiau pasakyti, kad e, pas, padrasinsiu tokiais žodžiais. Jeigu norime kovoti prieš terorizmą ir krim, organizuotą nusikalstamumą, reikia, kad būtų atsakas iš kriminalinio teisingumo pusės, reikia, kad į teismą visi nusikaltėliai keliautų ir kad būtų gerbiami mm, teisinės valstybės principai. Žinoma, dar, dėl to dar reikia dar daugiau diskusijų. Taigi svarbiausia, kaip surašysime prioritetus. E, Galit, jūs kalbėjote apie Jotkalnyje, jūs rengėte pranešimą apie tai. Jotkalnyje yra vakarų Balkanų dalis ir pastebėjome pastaraisiais metais, kad reikia koordinavimo, kad Vakarų Balkanai priartėtų prie Europos Sąjungos. Ten yra šalių kandidačių ir iš tikrųjų, kalbant apie Jotkalnyje, tai tas atvejs net mes nagrinėjome dešimtį atvejų. Jotkalnės atstovų nebuvo koordinavimo posėdžiuose, bet saugumo klausimais tikrai turime stiprinti bendradarbiavimą su Vakarų Balkanais. Ir tai būtų svarbu ir kovojant su užsienio kovotojais, su, net, su kontrabanda. Ir jeigu egzistuotų susitarimas su jais, jie galėtų su mumis keistis operatyvinę informaciją. Ir tai būtų svarbiausia dalykas ateityje. Su rusais vyksta dėrybos, toliau vyksta dėrybos, jos dar nebaigtos dėl domenų apsaugos aspektų. Mes norime visiškai skaidriai pasidalinti savo patirtimi kovoje su organizuotų nusikalstamumu ir terorizmu. Mums reikia jūsų pagalbos, jūsų paramos. Ir pasirašyti septyni susitarimai, taip pat yra pasitarimai susitarimai su JAV, Norvegija ir Šveicarija, bendradarbiaujame. Yra Norvegijos ryšių teisėjas ir Šveicarijos ryšių teisėjas paskirtas, taip, tai labai pagerina kai kurių uh, bylų tyrinėjimą. Pavyzdžiui, Breiviko atvejais 2013-aisiais tyrėme tą bylą, pasitelkę Norvegijos ir e, jungtinių valstijų atstovus, mes tikrai turėjome galimybę kokybiškai atlikti tyrimą. Lapkričio 12 buvo įvykdyta daug e, suėmimų, pavyzdžiui, bendradarbiaujant su Šveicarijos ir kitų ir es šalių atstovais. Taigi e, tie ryšių pareigūnai dirb, iš teismų e, sektoriaus yra tikrai nepakeičiama vertybė mūsų darbe. Ukraina ir Juotkalnyje, ką mes pastebime bendraudami su tomis šalimis. Kalbėdami apie Ukrainą, aš minėjau, kokios bylos nagrinėjamos pinigų plovimo, korupcijos, kitų nusikaltimų. Taigi iš tikrųjų sutartis bendradarbiavimo praverstų Ir grįžtu prie paskutinio klausimo, kurį uždavė pona, ponia Gomes. Visi turime stengtis įtikinti valstybės narės labiau ir tinkamiau išnaudoti paslaugos to, galim, teikimo galimybę. Mes teikime paslaugą, jog jos iš mūsų paprašo. Bet ES steigimo sutartis 95 straipsnis suteikia daugiau galimybių imtis iniciatyvos ir galbūt atsižvelgiant į dabartinius saugumo iššūkius reikėtų pasigilinti galimybės pagal tą straipsnį, nes visos valstybės narės entuziastingai prašo pagalbos. Tačiau ne visada yra galimybė veiksmingai pasipriešinti kai kurioms iškilusioms grėsmėms. Mes galime padėti, mes esame pasirengę siūlyti svarbius, veiksmingus, sparčius sprendimus. Toks yra mūsų darbo metodas, būtent todėl buvo sukurta mūsų organizacija ir mes dirbame su jūsų pagalba. Conclusion, um, in regard to, in... Labai ačiū. Ačiū, kad už atsakymus. Dėkoju, kad, kad atėjote į mūsų posėdį. Atsiprašau, kad e, tiek nedaug laiko mes turėjome. Taip pat dėkoju pranešėjams ir kitiems kolegams, kurie dalyvavo diskusijoje. Taip pat, pake, na, aš paminėt, kad pakeitimus galim pateikti iki gruodžio 6 dienos, iki 12 valandos. Na, kolegos, reikia dabar paskubėti. Liko dar du klausimai. Matau, kad Sarai Paust netvy... dabar jos nėra Sarai Paust. Ana, jūs pakeisite, ar ne? Gerai. Taigi 24a klausimas. Tai yra klausimas Europos komisijai, kas buvo užduotas balandžio 9 dieną. Tai buvo užduotas klausimas dėl kovos su rasizmu ir ksenofobija. Ir atsakymas buvo gautas Liepos mėnesį. Taigi viskas vyko pagal numatytas taisyklės. Ir pagal taisyklę 134 autoriai klausimo klausė ir prašė, kad būtų surinktas pakės nuomonėmis su komisija. Taigi tiks žodė ANAED, kuri pakeis Sarai Post, o po to tiks žodė komisijai, o po to kitiems nariams. Taigi, Anna Het, prašau. Labai atsiprašau, labai didėja ksenofobija ir rasizmas, mes matėme, e, kad pastaruoju metu tų pavyzdžių ir apraiškų visą laiką daugėja, terorizmas tampa realia grėsne demokratiškai visuomeniai. E, komisijos dokumentas yra svarbus, e, jisai būtina situacijai pataisyti. Aš skaičiau praeitų metų komisijos dokumentą, ataskaitą ir mačiau, kad e, įgyvendinant pagrindų, susit... pagrindų sprendimą daugelį šalių yra spragų. Daugelis motyvų motyvų yra rasistiniai ir ksenofobiniai, dėl to atsiranda terorizmas. Komisija sako, kad yra dvišaliai susitikimai su valstybėmis narėmis vyksta, kad ta situacija pasitaisytų. Taip pat komisija atsakė raštu, jog vyksta dialogai, e, dvišaliai dialogai, tačiau greitai 2016 metai. Ir e, tada pamatysime, kaip komisija veiks tam, kad galėtų sukonkretinti e, pagrindų sprendimo įgyvendinimą. Taigi, jeigu dabar tai yra nepadaryta, tai vis tik tai reikia uh, E, padaryti kaip galima greičiau, kad būtų galima e, e, taisyti situaciją. Dėl LGBT komisija taip pat neatsakė, ką už, uždaviau, kokį klausimą uždaviau raštu. Dėl neapykantos LGBT narių atžvilgių, diskriminacijos ir panašiai. Komisija pasakė, kad iš išplės viską ne tik tais į tuos nusikaltimus, bet ir jų, nu, e, jų motyvus. Ačiū, Ana, aš žinau, kad mums labai trūksta laiko. Iš tiesų reikės e, griebti jauti tiesiai už žagų, kodėl neatsakėte tiesiai į klausimą. Ačiū pirmininkė, ačiū nariai, dėkoju, kad galimėjom pristatyti atsakymą. Na taip. Esame ir parlamente tik kalbėję, taip pat turim galvoje, kokia yra migrantų krizė šiuo metu, bei po sutarizmų išpulių matome, kad kova su rasizmu ir ksenofobija, taip pat įskaitant ir tinkamą pagrindų sprendimo perkelimą ir gyvendinimą ir kad reikia kovoti su ksenofobija baudžiamąją teisę, tai yra labai svarbu ir prioritetas komisijai. Komisija nori užtikrinti šio priemonės tinkamą įgyvendinimą. Ir komisija jau yra sakiusi, kad Nidvėdoma pasinaudos savo galiomis, jeigu bus nesilaikoma šių, nu, šių reikalavimų. 20 metais komisija pateikė ataskaitą dėl priemonės įgyvendinimo, apie tai kalbama ir klausime. Ir taip pat baigiantis laik, perinamam laikotarpiu, matai Sabonos sutartis, komisija pradėjo bendrauti su valstybėmis darimis, tiek raštu, tiek posėdžiuose ir klausė, kokia kilo, kilo problemų įgyvendant pagrindų sprendimą. Taip pat siekia suteikti, jeigu reikia, paaiškinti valstybės narims. Ir komisija pastebėjo, kad nors buvo padaryta pažangos, kai valstybėse narėse, kurios taip patikslino savo baudžiamąją teisę, kad jie priderintų prie pagrindų sprendimų. Vis tik yra vis dar problemų. Ir tu galvoje dušalius, dušalius posėdžius ir informacija ten surinkta, komisija imsis iškinių procedūrų prieš pažydimą ir siekima geriau užtikrinti taisyklių gyvendinimą. Taip pat komisija ketina sukurti naujo darbo, naują ašto lygio darbo grupę, kovai su rasizmu ir ksenofobija. Toje darbo grupėje dalyvas narių ir plinsuomės atstovai ir siekiama bus didinti bendrabiavimą, bedalis gerąją praktiką ir taip pat nustatyti, kokie yra trūkumai nacionalinėje ir Europos teisėje šioje srityje. O kas dėl kovos su neapykatos skatinimu, taip pat ir dėl lytinės orientacijos ir tapatybės, tai komisija jau yra atsakiusi, kad jeigu sprendimas bus pakeistas, na, tai ir neįmanoma šiuo metu. E, teisiškai neįmanoma, nes tam trūktų teisinio pagrindo. Bet kuriuo atveju, čia būtų galima kalbėti, kad tai veiklas, kurios įmasi komisija, kad padėtų valstybės narėms. Kiek tai išplečiama už tų minėtojų sričių į nusikaltimus dėl lyties ar lytinės orientacijos. Be to, šie klausimai dažniausiai valstybės tarsi jau, jau yra įtraukiami į baudžiamą teisę, ten, kur kalbama apie neapykantos skatinimą. O dėl naujas darbo grupės, kovos netolerancija, tai bus skiriama posėdžių šiai, šiai temai. Pirmininkas atsiprašau, šiandien nutraukti. Na, šiais klausimais mes siekime įsiaiškinti, kodėl jis nesakė tai klausimą. Nereikia vis, neturime laiko visai šitai informacijai, nes dar vienas klausimas bus. Taigi mes norime vieną dalyką su išsiaiškinti. Ir noriu, kad perduotumėte komisijai iš šio posėdžio štai kokią informaciją. Parčiau ir komisijos nariai Adamopolis, Adrimova ir Timmermans. Tai buvo paties klausimas ir kad reikia atsakyti laikui klausimą, nes vyksta daug diskusijų šis klausimais ir vėluoja mūsų diskusijos. Taigi prašau, perduoti atgal į komisiją čia informaciją. Ir vėl per kitą klausimų per kitus klausimus reikės apie tai kalbėti, nes reikia paaiškinti, kodėl tai nebuvo praeita prieš šias savaitės nes dėl to vėluoja kitos diskusijos. Suprantame, apie ką čia viskas ir kalbama yra. Dėl to mums nereikia visos šitos informacijos, o to pristatymo. Mums yra svarbus vienas dalykas. Klausiu ponios Hed, ar, ar ji patenkinta, kodėl nepasakydavo per šešias savaitės. Ar galite pasakyti tai protokolui, kad esate patenkinta ar ne? Na, norėčiau sužinoti, aš nežinau atsakymą klausimo, kodėl į tas, aš ne, manęs atsakymas netenkina. Ne... Na, laiko nebeturime, tai eisime prie kito klausimo, nes turės ir e, vertė baigti darbą, tik noriu pabrėžti komisijai, kad negalime to toleruoti, nes Libija vyksta paskui diskusijos vien dėl to, kad e, vėluoja komisija nes reikia pačias pat atsakyti klausimą. Taigi dabar perkime prie kito klausimo. Pono Karao klausimas dėl iki Lisabonos priemonių perkelimo, dėl bendrabiavimo teisės ir policijos srityje. Taigi vėlgi buvo pažeista šešių savaičių taisyklė. Ir tai žodžiu, ponai Korao, prašau, kaip mano trumpiau. Thank you, Mr. Ačiū, ponė pirmininkė. Nuo 2015 vasario aš uždaviau klausimą. 20 e, narių pasirašė po to klausimų, mes paprašėme komisijos pateikti uh, tikslų atsakymą dėl to, kaip yra perkeliamos priemonės, kurios yra numatytos Lisabonos sutarties pagrindų policijos e, tarnybose. Komisija e, atsakė, kad e, turi būti valstybėse nustatyta data, iki kada bus perkeltas įstatymas. Tai iki 15 metų kovo 15 ir tada reikia komisiją bei parlamentą informuoti. Dabar komisijai vėl uždaviau klausimą e, e, ir ar, ar viskas yra daroma pagal e, planą. Komisijos atsakymas atėjo pavėluotai ir tas atsakymas nepakankamas nėra pateiktas valstybių narių uh, kurios vėluoja notifikuoti arba neįgyvendino e, tų priemonių sąrašas nepateikiamas. E, mes e, nežinome, kada Europos parlamentą komisija informuos ir kada galėsime kažkokiu tai sankcijų imtis prieš tas valstybės, kurios atsilieka. Tai štai nuo 2009 metų komisija žino, kad jau 14 viskas turės būti atlikta, kalbant apie policijos bendradarbiavimą. E, viskas yra e, įtraukta į Europos bendra, darbo tvarkę, bet e, didž, pasireiškia didžiulis atlaidumas. Juo labiau, kad mes prašėme detalaus atsakymo, o ne bendro, be jokių duomenų. Tad dar kartą teikiu tą patį klausimą Europos komisijai. Labai ačiū. Taip, turim gerai pristatėte, ko tikėmės iš komisijos. Norėčiau paprašyti komisijos atstovų atsakyti į pono Koravo klausimą. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Gerbėjai parlamento nariai, labai dėkoju už tai, kad tiek galimybę atsakyti į šį klausimą. Taip pat labai atsiprašome už vėlavimą, e, už tai, kad vėlai atsakėme raštu. Na, trečiasis ramstis įtraukia labai daug svarbių teisės aktų ir priemonių tose srityse, kaip teisės saugos bendrabiavimas, teisminis bendrabiavimas, dėl to įgyvendinimas yra labai svarbus, siekiant užtikrinti teisingumą ir saugumą Europoje. Ir balandžio 28 dieną, 15 metais, priimtas sprendimas tai parodo. Visi teisės aktai, kurie vis dar galioja, turi būti gyventi valstybių narių. Ir komisija užtikrino, kad tik tais tos priemonės, kurios yra jau galiojančios, būtų įgyvendintos. Keltų metų pabaigoje mes, mes ištyrėme, kokias priemonės galioja pagal šį trečiąjį ramstį o kurias priemonės jau nebegalioja ir tuomet siūlome, kurios priemonės yra nebeaktualios, tai siūlome atmest, at, atšaukti. Praeis savaitę patvirtinome liberą ataskaitą šiuo klausimu ir kad reikia atšaukti 24 priemonės. Ir komisija pasinaudoja savo naują pareigą stebėti, kaip įgyvendamas trečiojo ramiščio teisaktai ir komisija prašė valstybės narės informuoti apie nacionalinės įgyvendinimo priemonės ir apie tai, kaip jis per, perkelia tarybos sprendimus. Iš pradžių 15 kovo buvo numatytas terminas, tačiau vėliau buvo nukeltai į gegužės 15 dieną, galtas terminas. Komisijos prioritetas buvo, jis buvo sudaryti sąrašą ir padėti visiems turėjams, jeigu to reikia. Ir šiuo metu matome, kad Kai kurias priemonės ne iki galo perkeltos, tačiau valstybės narės ir toliau siunčia informaciją apie perkelimo priemonės. Ir komisija siekia, kad būtinai valstybės narės perkeltų visas priemonės, ar kad būtų užtikrinta bendroji saugumo, teisingumo ir teisės erdvė. Taip pat svarbu tik vertinti kokią situaciją ir tai padės komisijai atlikti komisijos pareigą, tai yra stebėti veiksmus šioje srityje. Ir tai darosi ypač svarbu, turint galvoje išpolis Paryžiuje ir komisija didina pastangas, dar atidžiau stebėti gyvendinimą ir dalinimas informacija. Visą tai yra labai svarbu ir tai turi būti gerinama. Taip pat komisija jau yra pareiškusi, kad naudosi savo galiomis, jeigu nebus tinkamai komunikuojama informacija, nebus bendradarbiavimo ir nebus vykdomi įsipareigojimai ir gali netgi imtis ir, jeigu to prireiks, pažydimo procedūrų. Komisija taip pat informaciją apie tai dėl Europos parlamento per esamus rastų kanalus ir pasižymėjime prašymą pateikti išsamesnę informaciją. Jeigu to reikės, labai ačiū. Um, other... Pone Kora, ar norite pasakyti, bėga galbūt kas kitas norite pasakyti? Prašau, dabar trupa pastaba. Che la risposta continua ad essere. Ačiū. Aš manau, kad atsakymas yra bendras atsakymas. Nieko čia konkretaus nėra e, tiek dėl duomenų, tiek dėl sąrašų. Komisijos atsakymą mes negavome. Mes e, kol kas su, su kažkuo bendradarbiaujame, bet nežinome su kuo. E, vis nuo pat pradžių viską pradedame spręsti, tačiau noriu pasakyti iš naujo, kad parlamentui nepriimtina tie bendri, e, tai, tais bendrais bruožais atsakytas atsakymas. Ačiū, ponas Lopes de Aguilar. Trumpai žinau, kad nėra reikalo ir nėra, žinau, nėra laiko ir nėra prasmės skirti tam per daug e, laiko, bet tas klausimas negali likti nepastebėtas. Jis yra labai aktualus, reikia pastebėti. Uh, Komisija yra didžiulė institucija. Biurokratai, technokratai, valstybės tarnautojai, patarėjai ją sudaro, stažuotojai. Tačiau štai iš esmės politinė institucija, kuri privalėtų atsiskaityti Europos parlamentui. Ir manau, kad atėjo laikas akcentuoti, kad įprastinė E, situaciją į prasmės tvarką, kai nesulaukėme jokio atsakymo arba sulaukėme tik tai paviršutiniško atsakymo, nepagristo jokia logika. Na, e, tai turi baigtis. Mes turėtume garsiai apie tai kalbėti. Ačiū ponia Gilar ir ponia Korao. Viena iš problemų, su kuriamis susidurėme, tai nesakau jums asmeniškai, nes jūs kaip komisijos atstovas atsakote į šį klausimą, bet dabar jau susiformavo to, toks šablonas elgesio, kad mes skiriame laiko tų klausimų, kuriuos uždavėme peržiūrai. Jūs galite atsakinėdami e, atsakyti miglotai, tai jūsų teisė, bet galite pateikti miglotą atsakymą per numatytą terminą. Jeigu to nepadarote, mes E, privalome svarstyti, kodėl taip įvyko ir skirti tam vertingą mūsų laiką. Antra, komisijos atstovai ateina ir bando pateikti labai bendrą atsakymą į klausimus, į kuriuos turėjo atsakyti per nurodytą laikotarpį. Ponas Solopes Aguilar minėjo, kad jūs turite reikalingus išteklius, kad atsakytumėte į, klausimą, į klausimus. E, kolegė minėjo vieną iš tokių klausimų. Jūs tikrai turite sukupę daug patirties E, kad atsakytumėte šį klausimą. Aš prašiau laišką komisijai klausdamas, kodėl tos taisyklės nesilaikom ir kodėl po to tenka renkti tiek daug diskusijų. Viskas tikrai pasiekė tokią etapą, kad na, mes nebenorime dar kartą įtraukinėti tų klausimų į diskusijas ir uždavinėti tuos klausimus, į kuriuos turėjo būti jau atseniai atsakyta, atidėlioti kitus svarbius klausimus. Jeigu čia žinę perdotumėte, būčiau labai dėkingas, ačiū nariams, kurie pasiliko čia, kad išklausytų tuos darbuotės klausimus ir dėkoju komisijai. Eh, sorry, any other business? <laughs> Thank you. Kitų klausimų nėra, posėdis baigtas.